Je vous propose que nous commencions. Donc, le premier... Labas rytas, siūlyčiau pradėti posėdį. Ir iš karto paskelbsiu pirmąjį šio ryto darbo tvarkės punktą. Kalbėsime apie kūno skenerius ir aviacijos saugumą. Iš karto norėčiau suteikti žodį ponui Rivelinį. Prašau. Grazie, prezidente. <clears throat> Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau kreiptis į atsakingą transporto ir turizmo komitetą į savo pranešimo projektą, kuris bus tvirtinamas kovo mėnesį, įtraukti tokius pasiūlymus. Tai yra tokius papildymus, atsiprašau, tai yra galimas neigiamas pasiekmes žmogaus sveikatai, kurias gali sukelti ir nedidelė kūno skenerių spinduliuotė. Norėčiau konstatuoti tokį dalyką. Žmogaus sveikatai geriausiai pritaikyta technologija būtų e, vaizdo sistema, kuri būtų paremta pasive, pasiviamis milimetrinėmis bangomis E, tokia sistema nekel, neskleidžia jokios radiacijos ir todėl nekelia pavojų žmogaus sveikatai. Toliau, e, kaip pats tinkamiausias būdas yra siūlomas arba geriausias kompromisas, jeigu tai būtų galima įvardinti, būtų siūloma technologija. Tai kur, tai aktyvių milimetrinių bangų vaizdo sistema, kuri, kurios esmė yra neionizuotas spinduliavimas. Tai yra, tai nėra rengeno spinduliai. Todėl būtų uh, gerai uh, nustatyti šį būdą kaip tinkamiausią, jeigu spinduliuotė neviršyje e, žemiausių ribinių verčių lygio. Toliau yra labai svarbu taikyti technologijas, kurias. Tai yra, e, yra nustatyta, kad taikant žem, net ir žem, žema, žemos spinduliuotės technologijas vis tiek daroma žala. daroma žala žmogaus sveikatai ir todėl daroma žala taip pat ne tik keleivių, bet ir e, aviacijos sektoriaus darbuotojams. Toliau ketvirtas punktas būtų e, toksai, kad taikant technologiją paremta rengenografijos sistema išspinduliuojamas labai didelis rengeno spindulių kiekis ir dėl to neturėtų, ir dėl ši sistema neturėtų būti naudojama vykdant sistemingus patikrinimus. Taip pat e, reikia reikalauti, kad naudojant e, kūno skenerius būtų ypatingai E, traktuojami jonizuotai spinduliuoti jautrus keleiviai, pavyzdžiui, besilaukiančios moteris ir vaikai. Taip pat reiktų taikyti atitinkamas išimtis e, tokiem pacientam, kurie turi implantuotus medicinos prietaisus, pavyzdžiui, širdies veiklos stimulatorius ir defibriliatorius. Taip pat e, reiktų paprašyti valstybių narių nuolat kontroliuoti kūno skenerių poveikį ir žiūrėti, kaip vystosi technologijos e, šioje srityje. Taip pat užtikrinti, kad naudojami e, prietaisai tinkamai veiktų. Toliau septintas punktas būtų reikalauti iš valstybių narių e, teikti pilną informaciją oro uostuose, kad keleivis prieš keliaudamas galėtų ži, susipažinti su visais e, su kūno skeneriais susijusiais aspektais. Dėl šio septintojo punkto norėčiau pasakyti, kad jo neįtraukiau į e, pas savo pasiūlymą dėl to, kad tiesiog buvo apribotas e, apribotas teksto ilgis, todėl aš šį punktą pateiksiu kaip pakeitimą. O dabar būsiu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus. Dėkoju, sako pirmininkė. Pone Žaklin Foster. Um, much, chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad pritariu kolegai, kuris ką tik kalbėjo. Ir aš gerai žinau kontekstą, nes savo laiku dariau pranešimą po rugsėjo 11 įvykių dėl reglamento 2920. Tiesą pasakius, klausimas yra sudėtingas, nes jis svarstomas Libė komitete ir transporto komitetas yra pagrindinis komitetas šiuo klausimu. Ir daug yra svarstoma, ar um, vaizdo atgaminimas technologijomis įmanomas kitais būdais ir yra labai daug bendro pobūdžio klausimų. Mes nekartą esame sakę, kad turime pripažinti, jog skeneriai yra dar viena kovos su terorizmu oro uostuose priemonė. Tai mes suprantame. Tačiau šiandieną tiek iš mūsų, kurie klausosi ir komisija, kuri mūsų klausosi šiandieną, turėtų suprasti, kad e, mes turime reaguoti į tam tikros pažangos apraiškas ir gal reikėtų pasitelti kitus modelius, tai tokius kaip tarp valstybinė, žvalgybinė informacija ir keitimasis ją. Žmonės, kurie <clears throat> užsisako skrydį, apie juos žinoma iš anksto ir tikriausiai egzistuoja tam tikri žvalgybiniai filtrai, kurie pagalba galima patikrinti, kas ketina skristi. Gal tie metodai nebūtų labai populiarūs, bet reikia sudėtingų laikotarpių ir nepopuliarius, e, nepopuliarias priemonės taikyti. Ir tada gal, gal reikia pagalvoti apie e, keleivių profilių sudaromą ir atitinkamai elgtis oro uostuose. Kai nuvykstame <clears throat> į oro uostą, vyksta įvairūs patikrinimai. Reikia nusimti batus, įvesti griežtesnės krovinių tikrinimo taisyklės. Aš jau nekalbu apie pribojimus kyšiams. Ir kodėl visą tai atsirado? Todėl, kad labai puikiai padirbėjo keletos valstybių žvalgybos tarnybos ir sugebėjo iškirsti kelią terorizmo aktams. Bet man atrodo, kad mums reikia daugiau dėmesio skirti tam, kad atitinkamos saugumo tarnybos kokybiškiau atliktų savo darbą. Dabar dėl kūno skenerių jungtinėje karalystėje laikomasi skirtingos negu kitur pozicijos ir mūsų vyriausybė visuomenė tvarka įvedė <clears throat> kūno skenavimą jau prieš kurį laiką. Mes juos esame išbandę. Ir tai, ką sakė pranešėjas, buvo labai įdomu, nes skeneriai ir naudoja tą būtent milimetrinių bangų sklaidos technologiją. Ji nėra tarsi labai žalinga. Jungtinėje karalystėje tokie skeneriai naudojami Heathrow oro uostą ir taip pat Mančesterėje. Ir naudojamas atspindi naudojamas rengino spindulių atgalinės klaida atspindėjimo aparatas. Bet visiškai pritariu pranešėjui, kad tikrai daugiau dėmesio reikia skirti technologijoms. O kai tik atsiranda naujos technologijos, visada bus įmonių, kurios siūlo jas įsigyti. Bet kai tik atsiras technologijos, kurios nedaro žalos žmogui, tokias technologijas reikia naudoti. Kitas dalykas, reikėtų pasižiūrėti, ką, koks yra tokių skenerių poveikis žmogui. Ir ne tik tai Wikipedijoje, Pentagonai yra gaupiami duomonės. Mes analizavome įvairius dalykus, pavyzdžiui, kai kilo problemas sprogmenų pervežimo, tai atsirado tam tikri detektoriai. O kaipgi yra su skeneriais? Nes skenerių atveju Net ir skenerių atveju reikia apie tai galvoti, nes, sakysime, jūs vežatės rankinį bagažą, bet jį galint jums nematant sukeisti ir, tėme, ir pakišti rankinį bagažą su sprogmenimis. Mes nebejotinai pritarėme, kad būtų įvesta papildoma atsargumo priemonė, bet turime raginti komisiją, kad būtų naudojama pati geriausia technologija. Aišku, suprantame, kad kai kurių valstybių narių sveikatos specialistai nemano, jog kyla problemų, bet yra nuomonių, kad toksai nuolatinis patikrinimas gali kelti grėsmę žmogaus veikatai. Reikia galvoti ne tik tai apie keleivius, bet ir oro uostų darbuotojus. Ir uh, jiems irgi gali tekti dažnai būti prie skenerių arba net um, <clears throat> pereiti jų patikrinimą. Taigi aš manau, turi nustatyti, turi būti nustatyti tam tikrai darbo su skeneriais metodai. Aš manau, kad ir mes prisidėsime prie šio darbo. Tikiu, kad į mūsų pastabas įsiklausys komisija, kaip ir valstybės narės, ir mes galėsime surasti bendrą visus tenkinantį sprendimą. Ačiū. Krisai žodžiu. Ačiū pirmininkė. Norėčiau ponio, pono Udžios šešėlinio pranešėjo vardu kalbėti. Jis šiandien dalyvauja transporto komiteto posėdėje ir jo vardu galiu pasakyti, kad jis e, e, sveikins pakeitimus, nes jis sutinka su tuo, e, kad kūno skenerių negalima laikyti nežalingais ir reikėtų tai aiškiai pasakyti. Na, o savo vardu galėčiau pasakyti, kad man ši tema nauja. Ja. Ir čia pateikti pasiūlymai kelia tam tikrų klausimų. Ką tik aš klausime Jackie Foster, Junktinėje karalystėje pradedama naudoti kūno skenerius, toks yra reikalavimas. Buvo išsakyta nerimo dėl poveikio sveikatai, bet lygiai toks pats nerimas yra ir dėl telefono poveikio. Tai jeigu, e, jeigu reikėtų galvoti apie poveikį sveikatą, tai niekas neturėtumėm vairuoti, nes žinom, kad e, dėl transporto priemonių avarijų žuva daugybė žmonių kasmet. Ir nors ta technologija nauja, tai nebūtinai reiškia, kad e, ji turės labai didžiulį neigiamą poveikį gyventojams tiesą sakant, spėjo įdėgo šią technologiją Junktinėje karalystėje ir kur kitur, jei kam nors bus padaryta žala, tai gamintojai, e, oro uostų direkcijos, e, vyriausybės bus nuolat paduodamas e, teismą. Ir aš manyčiau, kad yra paskatos visoms suinteresuotam šalim užtikrinti, kad įdėkta įranga nedarytų žalos keleiviams, nes bus investuojama didelės lėšos. Jeigu galima žala yra ir tai bus nustatyta, tai labai greit paaiškės, kad tiesiog bus neleidžiama tų įrenginių daugiau naudoti. Na, čia patiktose pasiūlymuose minimos įvairios technologijos ir tiesą sakant, aš nežinau, kuo jos skiriasi, nežinau kokios būtų jų naudojimo pasiekmes. Aš tikras tik dėl vieno, kad ne parlamento reikalas rinktis technologijas. Galbūt ES e, dėrėtų nustatyti standartus e, galimos e, rizikos sveikatai ir galbūt komisija galėtų sureaguoti į tai ir pasakyti, kaip tos standartus nustatyti. Ar nacionaliniu lygmeniu, ar europiniu lygmeniu reikėtų tokius standartus nustatyti, ar yra aktyvių pasiūlymų. Uh, tuo klausimu, kaip reglamentuoti kūno skanerius, kas, kas būtų licencijuojančios įstaigos šiuo atveju, jeigu tokių apskritai yra, kurios būtų atsakingos už įrenginius, kurie spinduliuoja, jonizuotą spinduliuotę. Ir iš pasiūlymo e, pranešėjo neaišku, ką siūloma daryti. Ir, pavyzdžiui, trečioji daly yra pasakyta, kad e, siūloma, kad turėtumėm vengti šios technologijos O kas siūlo vengti? Ar čia raginama viso Europoje uždrausti naudoti tas technologijas? Ko, ko mes čia norime? Ar tai neturėtų būti pasiūlymas, kuriuo siekiama e, europinio finansavimo šioms technologijoms tirti? Ir pranešime yra išsakytas tam tikras nerimas dėl tam tikrų technologijų, mažiau nerimo dėl kitų technologijų, tai man ne visiškai aišku, dėl ko balsuosime. Uh, tai e, bus taip, kad e, seneliai susėdę e, kažkur tai vakare aludėje, gerdami alų, diskutuosime, kam patinka kūno skeneriai, o kam ne. Tai man netrodo tai labai objektivu. Na, aš suprantu, kad man e, pačiam savo uoste teko praeiti pro tos kūno skenerius, jau ir jau porą mėnesių tai darau. Kol kas e, dar netikrino manęs personalas ir galiu pasakyti, kad aš visai nieko prieš, kad personalas mane tikrintų, o ne, o ne mašinos. Mm Bet gal ir e, turi privalumų kūno, kūnos, kūno skeneriai. Gal ir turi privalumų, bet tų privalumų, kurias minėjo Jackie, Jackie Foster. Tai galbūt tai ir visai pagrista būtų. Tiek iš mano pusės kol kas. Dėkui. Dėkoju Krisai Sabinvils, dėkoju. Man kyla klausimas, ar tie kūno skeneriai iš tiesų reiškia daugiau saugumo, nes tie kūno skeneriai patikrina tik kūno paviršių, bet e, negali nustatyti to, kas paslėpta kūne arba tarp kūno raukšlių. E, tie e, tokie kelnaičių teroristai, jeigu juos taip galima pavadinti, kurie galėjo susprogdinti visą lėktuvą, jų. E, nebūtų nustatęs e, kūno skeneris. Todėl kyla klausimas, kur yra tokių skenerių nauda. E, tas, kuris nori bet kokią kainą įnešti sprogmenį į lėktuvą, jo nesulaikys joks kūno skeneris. Toliau kitas dalykas dėl sveikatos apsaugos aspektų. Jeigu yra naudojami kūno skeneriai, padidėja spinduliuotė, kurią patiria žmogus ir ta spinduliuotė paži, padidėja labai ženkliai. Ir kalbant apie aktyves milimetrinės bangas, e, jos skleidžia tokią spinduliuotę kaip mobiliai telefonai ir mikrobangų krosnelės. E, buvo nustatyta, komisija teigia, kad nėra, negalima įrodyti, kad šie skeneriai yra kenksmingi. Ken E, žmogaus sveikatai. Lygiai tą patį galima pasakyti apie mobiliuosius telefonus. Duomenų nėra, bet yra asmenų, kurie yra nukentėję. O ką, ką, ką galime pasakyti apie neščiasias, apie mažus vaikus, apie darbuotojus oro uostų, kurie nuolat bus šalia tų e, kūno skenerių, kurie nuolat patirs tą spinduliuotę. E, kalbant apie e, patirtį, pavyzdžiui, jau buvo įrodyta, kad net duomenų apsaugos atitinkamos nuostatos negali e, užtikrinti šimtaprocentinio tikrumo, tai tą patį galima pasakyti ir šio, šioje e, srityje. E, o pavyzdžiui, jeigu E, vaikas ilgai ne, negalės ramiai stovėti po tuo skeneriu, ko vaikai dažnai maži vaikai nesugeba ilgai ramiai e, stovėti, tai tuomet tas, ta procedūra kūno skanavimo e, praras prasme, nes tą vaiką reiks e, apžiūrėti oro uosto darbuotojų, tai yra liečiant patikrinti. Vaiką to, tokiu būdu dar labiau išgazdins. Žinau, kad Italijoje tie kūno skeneriai jau, jų, jau atsisakyta dėl to, kad juos naudojant dar labiau padidėjo keleivių eilės dėl to, kad e, oro uosto darbuotojams vis tiek papildomai reikėjo e, patikrinti asmenis liečiant juos. Dėkoju toliau Danta Hibner. Dziękuję bardzo. Mm, wszyscy się zgadzamy. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes visi sutarėme, kad skenerių naudojimas turėjo užtikrinti didesnį saugumą oro uostuose. Tačiau kyla klausimas, ar iš tiesų ir kiek padidėjo saugumas ir kiek tas saugumas kainuoja sveikatos apsaugos požiūrių turime suvokti, kad tikrai ne visi galės būti tikrinami skeneriais, nes žmonės, pavyzdžiui, kurie <clears throat> turi širdies ritmo stabilizatorius ar operuojami vienoje valstybėje, o po to atvežami į savo valstybę, jie negalės e, po operacijos būti tikrinami skeneriais. Todėl keisis nuomonėmis yra gerai, bet kita vertus turime suprasti, kad keleiviams tai gali kelti rimtų problemų. Nešios moteris, vaikai, jiems <clears throat> skenerių spinduliuojama radiacija taip pat gali daryti neigiamą poveikį, o mes nežinome, koks tai bus poveikis. Mes nežinome, kaip tai paveiks vaiką, jeigu jis dažnai bus skenuojamas ir a, tada susidarys visi kaupiančios radiacijos poveikio efektas, kas nutiks, kai tas vaikas užauks. Taip mes žinome, kad teroristai naudojasi įvairiausiais įmanomais metodais ir daugelis tų metodų kelia nuostabą. Bet aš visiškai pritariu tam, kad reikalinga stiprinti žvalgybos tarnybų darbą, renkant informaciją apie keleivius. Mes, pavyzdžiui, kaip rodo pastarojo meto įvykiai, suvokėme, jog pakuotas siunčiamos krovininių lėktuvų ar lagaminai kartais lieka be savininko. Ir esame patyrę tokiu atveju, kai jau visi pasirengę skrydžiui, bet staiga nėra vieno keleivio ir skrydis sulaikomas, nes reikia surasti ir iškrauti to keleivio lagaminą. Visgi manau, kad yra tikrai ne šis vienintelis būdas oro uosto saugumui, tinkamam saugumui užtikrinti, o skenerių spinduliuojama radiacija gali tikrai būti įtin žalinga sveikatai. Todėl, manau, nereiktų skubėti. Ir galiausiai nėra pakol kas įrodyta, kad šis metodas itin efektyvus. Jo lab, kad nežinome, ar tokių skenerių naudojimas nesukels neigiamų padarinių, ilgalaikių neigiamų padarinių. To mes nežinome. Ponas Arsenis. Esu labai dėkingas kolegai, kad iškėlė šį klausimą ir kaip pane Vilkoks sakė, negalime pasi, likti pasyvus. Ir įvedus šią priemonę, nors tikiu, kad taip nebus padaryta, o po to kilus kokiai nors e, teroristinio išpolio grėsmiai, vėl pasirodys, kad reikia naujų priemonių. Ir vėl mes svarstysime naujas technologijas, kurias galima būtų įdėkti ir galų gale mes savo e, tikslo taip ir nepasieksime. Mes nesugebėsime užkirsti kelio grėsmiai. O mane ypač neramina skenerių poveikis sveikatai. Aš pats asmeniškai tai nerimauju. O tas faktas, kad kai kurios Europos valstybės naudoja skenerius, reiškia, kad reikia pradėti diskusiją. Nes kelių, jeigu jau kelios valstybės a, naudoja tuos skenerius oro uostose, tai visiškai akivaizdu, kad daugelis žmonių bus skenuojami. Ir reikia pagalvoti, kokį tai turės poveikį ir kokį duos naudą, o tik tada priimti sprendimą dėl visuotinio skenerių naudojimo. Kalas Literis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš galiu pritarti pranešėjui. E, yra aktyv, aktyvios milimetrinės bangos ir pasyvios milimetrinės e, bangos, kurios taip pat sukuria vaizdą, tačiau e, mažiau įtakoja e, žmogaus sveikatą, dėl to, kad jie, tos bangos tik pasyviai įtakoja žmogaus kūną ir įvairius miltelius ar skyščius jos vis tiek galėtų ap, aptikti. Tačiau kita vertus tos, tas pasyvių milimetrinių bangų prietaisas yra žymiai lėtesnis. E, ir aišku, jis negali nustatyti kažkokių daiktų slepiamų kūno raukšlėse. Taigi šis metodas nebus šimtaprocentinis ir mes vėlgi e, atsidursime aklygatvyje. Todėl aš norėčiau, kad visi aktyvių bangų prietaisai, nesvarbu, ar jie būtų rengeno spinduliuotė pagristi ar kažkokia kita spinduliuotė, kad jų būtų atsisakyta dėl to, kad e, iš tiesų jie yra susiję su aktyviu pavojų sveikatai. Vienintelis dalykas, kuriam galėčiau pritarti, tai yra tos e, pasyvių milimetrinių bangų e, E, tie prietaisai, tačiau kita vertus aš manau, kad mes vis tiek atsidursime ak aklygatvyje. Tie skeneriai nepadės sustabdyti to, kuris nori susprogdinti lėktuvą. E, pavyzdžiui, galima pasimti e, vaistų ir iš e, nusipirkus e, neapmokestinamų prekių parduotuvę atitinkamos kiščių sumaišyti sprogmenį. E, tas jau buvo įrodyta net jeigu e, galima į lėktuvą pasimti mažomis dozėmis vaistus, tai jau reiškia, kad nėra saugumo. Taigi mes matome, kad negalime e, užtikrinti visiško saugumo. Ir pavyzdžiui, neapmokestinamų prekių parduotuvėse e, pardavinėjami taip pat skyščiai. Aš nesuprantu apskritai, kokia yra tų parduotuvių prasme. Juk galima e, tas, e, prie, tas prekes nusipirkti savo šalyje. Taigi, manau, kad mes turėtume, jeigu mes norime iš tiesų pasitarnauti saugumui, mes turime užkirsti kelią viskam, e, kas e, turi bet kokią riziką savyje, kad e, iš, iš to daikto galima pagaminti sprogmenį. Čia taip pat reikia kalbėti apie žvalgybos tarnybų darbą, nes iš tiesų jos turėtų nustatyti, kas yra potencialūs teroristai. Ir net jeigu bus įvesti kūno skeneriai ir jeigu teroristai neatras jokio, jokio alternatyvaus metodo, vis tiek situacija bus tokia, kad išliks traukinių stotis, laivai, e, metro traukiniai, tai yra problema bus perkelta tiesiog į kitą vietą. Jeigu e, neįvesime prie kiekvieno namo laiptinės kūno skenerių, tai mes neužkirsime kelio e, terorizmo atakoms. Tačiau kita vertus mes negalime kurti tokią e, stebėjimo, e, saugojimo visuomenės. Mes, mes turime toliau gyventi atviroje visuomenėje. Taigi aš pasisakau prieš kūno sken, skenerius, todėl kad jie yra brangus, bet visiškai neveiksmingi. Todėl būtų gerai, jeigu komisija galėtų išanalizuoti situaciją, atsižvelgti į visus teisės aktus, kurie buvo priimti dėl kovos su terorizmu ir įvertintų, kas iš tiesų buvo veiksminga, e, o kas ne mes tikrai turime užtikrinti atviros visuomenės, besintegruojančios visuomenės vystimasi, o net ir pasyvių milimetrinių bangų prietaisai užkerta tam kelią. Ačiū. Pirmininkė, pana Aila Sende. Aš pavėlavau, nes turėjau balsuoti transporto komitete. Dabar dėl kūno skenerių. Kokie kyla pagrindiniai klausimai, kuriuos reikėtų aptarti su ekspertais? Iš vienos pusės mes, aišku, bandome didinti saugumą tuose srityse, kur tas saugumas turi būti užtikrinamas maksimaliu lygiu. Taip pat turime užtikrinti ir žmonių judumo teisę. Labai daug žmonių šiuo metu keliauja oro transportu. Ir kūno skenerių įdėgymas tarsi turėtų supaprastinti patikros procedūrą, kuri dabar ne visada maloni dėl to, kad yra pakankamai invazinio pobūdžio. Todėl reikia ieškoti technologijų, reikia ieškoti naujų idėjų, žiūrėti, kokios atsiranda pažengios technologijos ir bandyti jomis pasinaudotis. Taigi aš manau, kad svarstytinų klausimų ratas yra toks, kaip ką tik išvardėjau. Bet nereikia pamiršti, kad svarbiausia, kad centre dėmesio turi būti poveikis sveikatai. Visi, kurie pasisakė, reiškia abejones dėl to, kad net naujausių technologijų panaudojimas nepašalina visos galimos rizikos, pirmiausiai rizikos susijusios su žala žmogaus sveikatai. Reikia galvoti ne tik apie keleivius, bet taip pat ir oro uosto darbuotojus, lakūnus ar lėktuvo įgulas, kurios kiekvieną dieną turės kelis kartus pereiti skenerių patikrinimą. Na, kad yra ir kitų kategorijų. Pavyzdžiui, mes. Mes taip pat skraidome dažnai. O naujusios technologijos tikrai yra brangios, nors iki galo nėra aiškus jų poveikis, ar jos duos tokios naudos, kokios mes tikimės. Hamburge buvo patikrinta skenerių. Ir tiesą pasakius, kai manęs paklausė, ar aš sutinku būti patikrinta skeneriu, aš kaip pavelė kažką numekiau ir nukeliavau prie patikrinimo vietos. Taip pat ir JAV yra jau nustatyti atvejai, kada skenerio patikrinimas negarantuoja šimtų procentų saugumo. Dar vienas klausimas, kuris kyla gaunamų vaizdų platinimas ir piknaudžiavimas tokia galimybe. Taigi, jeigu parlamentas ketina svarstyti, ar tokia technologija gali būti privaloma, ar kokiuose uostos, oro uostuose jį turi būti nustatyta. Tai aš manau, mes turime apsvarstyti visą klausimą ir nustatyti tinkamus prioritetinius klausimus. Kristėvis. Atsižvelgiant e, į nerimą dėl sveikatos, e, kiekvieną savaitę mane tikrina kūno skeneriu ir dar nemiriau. Tai iš, iš karto turbūt pasiekminėms, bet norėčiau paprašyti komisijos iš karto atsakyti į e, sveikatos klausimą, kokiu įrodymu yra, kaip, ir, kaip yra su licencijom, kaip, kaip jos yra, tarkim, išduodamos, koks yra poveikis žmogaus sveikatai. Ponas Pirniu. Dėkoju. Aš norėčiau pasveikinti kolegą Rivelinį su puikiai nudirbtų darbų ir su jo pateiktais pasiūlymais. Jis iškėlė visą eilę klausimų, kai, kur, kur, kai kuriuos iš jų dar reiks toliau gilintis, o tai ir yra mūsų šios diskusijos tikslas. Mes reikalaujame vis daugiau iš oro uostų, jie turi tapti vis saugesni. Tačiau kita vertus taip pat reikalavima, kad kontrolės būtų kiek įmanoma greitesnės ir paprastesnės. E, e, pavyzdžiui, praėjusią savaitę aš buvau kontroliuotas ir Budapešte, ir paskui Italijoje, tačiau vis tiek e, problemos, nesaugumo problemos išlieka. Nemanau, kad galima įvesti kažkokį prietaisą, kuris išspręstų visas problemas. Todėl mes turime visų pirma kalbėti apie saugius prietaisus, apie tų prietaisų saugumą. Ir e, jeigu, pavyzdžiui, yra tikrinami asmenys, kurie turi kažkokių sveikatos problemų, tai e, jie turi būti tikrinami taip, kad nebūtų gilinamos tos problemos. Aš manau, kad mes visi pasisakome už kiek įmanoma greitesnę saugumo patikrą oro uostose, nes mes visi labai daug keliaujame ir, ir tikrai nenorėtume, kad tos patikros užtruktų žymiai ilgiau ir norėčiau, kad kolega Rivelinį paliestų ir šį aspektą savo pasiūlyme. Dėkoju dar kartą, ponė Foster. Pone pirmininkė, įleisite, aš norėčiau tik atsakyti savo kolegai Krisui Deivis. Aš manau, kad mes šiandien apie mirtį kalbame. Mes galvojame apie perspektyvą. Aš 20 metų dirbau oro transporto pramonėje, esu mačiusi įvairių filmų ir medžiagos apie saugumą. Ir aš tikrai būsiu ne tas žmogus, kuris labai lengvai priims sprendimą šiuo atveju. Aš manau, kad taip mums reikia papildomų priemonių, kovojant su terorizmu. Mes tai suprantame, visuomenė tai supranta. Mes žinome, kad yra naujos technologijos, kurios mažiau žalingos negu tos, kurios yra dabar naudojamos. Tai yra faktas, bet mes nesakome, kad gali būti kažkokia struktūra, pavyzdžiui, kad ir komisija, kuri turėtų nustatyti ir privaloma tvarka numatyti vienos ar kitos priemonės naudojimą. Tai nebūtų gerai. Ir galiausiai, Kris, jūs ne kasdieną tikrinami skeneriu. Jūs tikrinami tada, kai atrenkami atsitiktinės atrankos būdu. Ir niekas kiekvieną kartą keliaudamas nebus tikrinamas. Tačiau klausimas štai koks yra personalas, kuris ten būna tose patalpose ir yra dažnai keliaujantis kelioniai. Pirmininkė, atsiprašau, aš tai baigsiu. Ir yra dažnai keliaujantis keleiviai. Ir mes galvotėjome šiuo atveju ne apie du, dviejų mėnesių laikotarpį, o apie ilgalaikį poveikį. Ir nereikėtų kitą vertus čia pradėti bauginti visų. Taip reikalinga geriausia įmanoma technologija, bet reikia naudoti ir kitas įmanomas priemonės, tokias kaip žvalgybinė informacija ar panašiai. Ir tik tai tada suderindami viską galėsime tinkamai apsaugoti Europą. Ačiū. Ačiū. Žodis Filipui Kornelis iš komisijos. komisijos 2-3 um, minutės, jeigu, jeigu, jeigu mama. Ačiū pirmininkė, norėčiau komisijos vardu padėkoti ponui Rivelinį už parengtą nuomonės projektą. Jis labai konkretus, keliami e, tinkami klausimai, su jais mes susidarėme savo darbe. Dėkoju kitiems komiteto nariams už šio ryto diskusijas. Norėčiau Jūs informuoti, kad šiuo metu rengiame poveikio vertinimą skirta galimam panaudojimui saugumo skenerių ES oro uostuose. Prieš porą mėnesių pradėjom šitą poveikio vertinimą ir tikimės jį baigti per artimiausias savaitės. Tad iš tiesų labai naudinga šiandien būti čia ir susidaryti nuomonę apie komiteto nuomonę. Poveikio vertinime nagrinėjam įprastą poveikį, socialinį, ekonominį. Ir šiame poveikio vertinime socialinis vertinimas bus labai svarbus, įskaitant e, poveikį pagrindiniam teisėm, kūno skeneriu ir didelę dalį poveikio vertinimo skirsime e, poveikiui sveikatai. Bendrai paėmus norėčiau paminėti, kad e, dėje nėra tobulų įrenginių, kurios būtų galima aviacijos saugumo tikslui. Visi e, būdai, visos technologijos turi tam tikrų trūkumų, saugumo trūkumų tam tikrais atvejais, kartais praktinių trūkumų, tai, tai gali būti nepatogu keleiviams. Ir kas yra bandoma daryti e, civilinėje e, aviacijoje yra siekiama taikyti saugumo priemonės. Aišku, mes siekiame rasti geriausią e, sprendimą personalo ir keleivių patikroms. Ir e, geriausias sprendimas būtų turėti pakankamą saugumo lygmenį, bet ir pakankamai apsaugoti pagrindinės teisės ir sveikatą atliekant patikras. Konkrečiai dėl sveikatos klausimų. Poveikio vertinime kaip nuomonės referentas e, ir minėjo, išskiriame e, milimetrinių bangų technologiją ir jonizuotos spinduliuotės technologiją. Ir e, šiuo metu kalbant apie milimetrinės bangas, tiesą sakant, abiem atvejais jau galime remtis galiojančiom ES teisės nuostatom ir patirtim. Su milimetrinėm bangom bendra išvada yra tokia kaip ir kitų na, technologijų atveju, kaip pavyzdžiui mikrobanginių krosnelių ir mobiliųjų telefonų. Čia pagrindinis klausimas yra, yra poveikio intensyvumas bet kuriuo atskiru momentu, kadangi uh, kumulacinio poveikio ten nėra skirtingai nuo radiacijos po, poveikio. Ir galiu pasakyti, kad e, radiacijos intensyvumas einant per kūno skenerį nėra e, pernelyg, e, tas lygis nėra pernelyg didelis ir poveikas sveikatai neturėtų būti, bent jau mūsų ekspertai taip sako. Na, o dėl jonizuotos Spinduliuotės galiu pasakyti, galiu čia remtis galiojančiais teisės aktais, Euratomo sutartim, ji yra taikoma visoms e, e, rizikos e, rušim susijusiam su jonizuota spinduliuotė, naudojama ne medicinos tikslams. Ir galiojančių teisės aktų bendrasis principas yra trejopas. Visų pirma, Jonizuotos spinduliuotės naudojimas nemedicinos tikslams turi būti pakri, pagristas, bet kokia praktika turi būti pakris, pakrista, e, kur ir, yra naudojama jonizuojama spinduliuotė, e, siekiant užtikrinti, kad būtų nauda ir asmeniui, ir visuomeniai atsverianti galima neigiamą poveikį sveikatai. Kiekvienas atskiras atvejis turi būti nagrinėjimas atskirai. Sveikatos apsauga turi būti užtikrintas siekiant naudoti kuo mažesnę spinduliuotę, atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius faktorius, jonizuotis spinduliuotės dozės turiu neviršyti teisės aktų nustatytų normų. Ir e, viskas priklauso nuo valstybių narių. E, valstybės narės turi turėti radiacinės e, saugos instituciją, kuri nagrinėtų tokius atvejus ir vertintų galimybę naudoti tokią įrangą ir sąlygas, kuriomis gali būti naudojama jonizuotos spinduliuotės įranga. Tad kol kas tiek galiu pasakyti apie poveikio vertinimo uh, rezultatus. Kaip sakiau, e, ketiname tą vertinimą baigti per artimiausias savaitės ir tuomet, aišku, kartu e, su jumis galėsime grįžti prie šito klausimo jums pageidaujant. Dėkui, pirmininkė. Un minutė. Pone Rosbach, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpa, trumpai. Aš buvau E, su transporto komitetu Čipolyje, Amsterdame, Šipolio oro uoste. Ir ten mes kaip tik apžiūrėjome tuos kūno skenerius, tačiau Šipolio oro uostas turi jau penkių metų prastą patirtį su kūno skeneriais. Ir yra daug aviacijos sektoriaus darbuotojų, kurie kasdien, kelis kartus per dieną turi praeiti per tuos kūno skenerius. Ir iš tiesų jie tuomet susiduria su koncentruota spinduliuotę, e, nes jie tą spinduliuotę gauna kasdieną, tačiau po penkerių metų nebuvo nustatyta jokia žala sveikatai, netgi ištyrus to žmo, žmonės, kurie kasdieną po kelis kartus praeidavo pro tuos skenerius e, mes Šipolyje tikrai labai įdėmiai viską apžiūrėjome ir tokios yra išvados. Answers, so Why don't you propose only passive equipment? bet reikėtų raštu gauti atsakymą, kiek tai kainuoja ir apskodėl, kodėl jūs bandote išplėstyti diskusiją ir kokie grėsmė kyla naudojant kitas transporto priemonės. Euh, Pirmininkė. pranešėjai žodis atsakyti kolegoms, kurie parodė didžiulį susidomėjimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pirmiausiai visiems kolegoms, kurie pasisakė, kurie komentavo, nes pranešimas tikrai susilaukė didelio dėmesio. Na, manau, reikia galvoti apie tai, Kas kieno pareiga yra užtikrinti tinkamą teisinę pusiausvyrą? Nes visi keleiviai, visi piliečiai turi judumo teisę, bet nemažiau svarbę teisę į sveikatos apsaugą. Taigi, jeigu mes ketiname įdėkti skenerius, reikia galvoti apie žmonių teisės, teisę keliauti, teisę į sveikatos apsaugą, turime gerbti žmonių psichinės sveikatos ypatybės. Mes, kaip teisėkuros institucija, turime užtikrinti, kad priemonės būtų tinkamai subalansuotos ir ieškoti geriausių tokioje situacijoje sprendimų. Noriu atsakyti kolegoms, kurie iškėlė klausimą, o ką mes čia apskritai darome. Mes, mano darbas, aš tikrai kuklų darbą nuveikiau ir savo ir savo ataskaitoje nekalbu apie radiacijos poveikį sveikatai Ir šiuo požiūriu tikrai pritariu komisijai, kuris sako, kad visas teisės reikia subalansuoti, reikia naudoti pažangiausias technologijas, apsaugant mus visus. Ir tokia yra mūsų pareiga. Manau, kad komisija labiausiai tam tinka. Technologijos nebejotinai sensta ir turi būti keičiamos naujomis. Norėčiau priminti Jums vieno filosofo žodžius, kuris gynė tradicijas. O jis sakė, kad modernus dalykai yra kaip kardas, kurį nukreipus ašmenėmis į netinkamą pusę galima susižeisti. Todėl ir mes šiuo atveju turime elgtis tinkamai. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasakyti, kad pasiūlymus dėl pakeitimų turėsite pateikti per gruodį, o 24-25 sausio balsuosime komitete, plenarinėje sėje, sesijoje bus balsuojama gegušė. Dabar pereikime prie kito klausimo. Baltymų deficitas Europos Sąjungoje ir kaip išspręsti šią ilgalaikę problemą, nes problema tikrai nenauja. Pirmiausiai noriu suteikti žodį mūsų nuomonės rengėjai, pranešimo rengėjai, ponui Tabačiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra iš tiesų didelis iššūkis visai Europai. Europa turi nuspręsti, ar ji sugebės padidinti baltymingų augalų e, auginamą Europoje kiekį. Jeigu jį to nesugebės padaryti, tai mums reikės įvežti e, baltymingus augalus į Europą iš užsienio šis klausimas e, turi poveikį, ši problema turi poveikį ir žmogaus sveikatai, ir aplinkai. Šiuo metu Europa tampa vis pažeidžiamesnė, vis labiau priklausoma, nes vis daugiau baltymingų augalų turi būti įvežti, importuojami į Europą. Tačiau E, taip pat reikia pabrėžti, kad baltymingų augalų poreikis rinkoje taip pat išaugo, pasaulio rinkoje taip pat išaugo, jų poreikis padidėjo ir, pavyzdžiui, Kinijoje. Dėl aplinkosaugos e, ir sveikatos, žmogaus sveikatos priežasčių mes turime e, priimti sprendimą, ar naudosime gyvulinės, gyvūninės kilmės baltymus ar augalinės kilmės augalus Kalbant apie gyvūninės kilmės baltymus, e, čia matyt daugiau galės pasakyti kolegė Dagma Rotberen, kuri nagrinėja šį klausimą. Mes visi žinome, kad e, po e, galvijus pongiforminės encefalopatijos atsiradimo ir nuo to, kai buvo, įdru, kai buvo 1996 e, metais uždrausti e, gyvūninės kilmės baltymai. Ši tema, gyvūninės kilmės baltymų tema, e, iki šiol yra tabu tema. Tačiau reikia kelti klausimą, o kaip mes turime traktuoti neatrajojančių gyvūnų baltymų, baltymus. Taigi, esminis klausimas čia yra susijęs su neatrajojančiais gyvūnais. Aš esu įsitikinęs, kad mes turime reikalauti iš komisijos e, išnagrinėti, ar, e, ar tą draudimą reikia taikyti neatrajojantiems gyvūnams. E, bei draudimą naudoti gyvūninės kilmės baltymus pašarams, nes kaip žinia, yra daug įvairių apribojimų dėl e, baltymingų augalų auginimo e, Europoje. Iš vienos pusės e, tos ribos yra su klimato, susijusios su klimato sąlygomis, na, iš kitos pusės tiesiog su atitinkamomis nuostatomis. Taip pat svarbus aspektas čia yra e, tokių ūkių e, rentabilumas ir taip pat e, svarbus yra skirtumas tarp e, kviečių ir baltymingų augalų auginimo. Ir pavyzdžiui, Vengrijoje, jeigu kas nors gali pasirinkti ar auginti grūdinės kultūras ar baltymingus augalus, tai, tai tuomet tas sprendimo prieimimas priklauso nuo subsidijų, nes jeigu ūkininkas pasirinks baltymingų augalų auginimą, jis negaus ne euro, o jeigu pasirinks grūdinės kurtulas, javus, tai jisai gaus 600 eurų už hektarą papildomos pagalbos e, papildomos paramos. Tai kodėl negalime taikyti tokių subsidijų ir baltymingų augalų auginimui? Prancūzijoje e, taip pat yra puikus to pavyzdys, tačiau mes žinome, kad kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką, yra e, labai sunku įgyvendinti tokias nuostatas. Manau, kad Manau, kad dėl aplinkos sauginių priežasčių taip pat būtų labai svarbu užtikrinti baltymingų augalų auginimą. Aš, aišku, čia dabar šiek tiek e, komplikuotai formuluoju, e, bet, bet iš tiesų reikia suvokti, kas yra tie baltymingi augalai ir kas yra, pavyzdžiui, tokie augalai, kurių šalutiniai produktai turi didelį kiekį baltymų. Taigi e, dar kartą norėčiau pabrėžti, kad būtų labai gerai, jeigu pačioje Europoje būtų auginami tam tikri baltymi, baltymingi augalai, dėl to, kad jie netgi daro teigiamą poveikį aplinkai, jie mažina azoto e, dioksido e, kiekį, taigi gerina oro kokybę, taip pat mažina poreikį e, cheminių trašų naudojimo dirbožėmėje. Taigi tai yra labai svarbus ekologiniai faktoriai. Tačiau kita vertus reikia pabrėžti, kad baltymingų augalų auginimas nepadės išspręsti baltymų e, trūkumo ES problemos. Jeigu leisime, jeigu leisime įvežti baltymingus augalus, tai e, e, turime suvokti tokį dalyką, kad dauguma E, kitose šalise, trečiosiose šalise užaugintų valdymingų augalų yra genetiškai modifikuoti e, augalai. Vienas, viena dešimtadalį e, viso, viso javų poreikio mes iš, įsivežame iš, iš užsienio, o kalbant apie baltymingus augalus, mes tik penktadalį viso poreikio sugebame užsiauginti Europoje, visus kitus, e, visą kitą kiekį įsivežame e, iš užsienio, iš trečiųjų šalių. Ir du trečdaliai tų įvežamų e, baltymingų augalų yra genetiškai modifikuoti. Tai yra tikrai šokiruojantis faktai. Taigi mes e, naudojame 50-60 procentų e, genetiškai modifikuotų baltymingų augalų, bandydami sumažinti baltymų deficitą. Tai čia mes turime e, kalbėti apie e, sveikatos ir aplinkosauginės problemas. Aš norėčiau pasiūlyti, kad BŽUP reforma turėtų e, paremti baltymingų augalų auginimą ir tas turi būti daroma tikslingai. Į ES įvežami baltymingi augalai turėtų būti geriau kontroliuojami, geriau tikrinami, nes būtent juose slypi didžiulė rizika, didžiuliai pavojai, o iki šiol ši problema nebuvo sprendžiama. Dauguma Europoje pasisako prieš genetiškai modifikuotus organ, organizmus, tačiau mes nes, net nesuvokiame, kad 90 procentų įvežamos sojos yra genetiškai modifikuota arba baltymingi augalai, įvežami baltymingi augalai, kuriais šeriame gyvūnus, 80 e, procentų tokių augalų taip pat yra genetiškai modifikuoti. Tai yra tikrai baisi problema, ją reikia spręsti. Toliau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tokį dalyką ir netgi paprašyti jūsų paramos. Jeigu Europoje būtų auginami baltymingi augalai, tai darytų teigiamą poveikį aplinkai, kaip, kaip jau minėjau, sumažintų e, šiltnamio dujų išskirimą. E, gerintų oro kokybę, tuo pačiu padėtų išsaugoti rūšių įvairovę. Šiandien sunku pasakyti, kokie bus e, BŽUP e, teigiami poveikiai aplinkosaugai. Pavyzdžiui, kokį bendrą žemės ūkio politiką E, poveikį darys rūšių įvairovės užtikrinimui. O tai, manau, taip pat turėtų būti esminis klausimas, kurį turėtų nagrinėti mūsų komitetas. Ir šį klausimą aš ir iškeliu savo pranešime. Dėkoju pranešėjui, sako pirmininkė. Toliau suteiksiu Toliau pati pasisakysiu kaip šešėlinė pranešė. Pirmiausia, noriu padėkoti už tokį įdomų pranešimą. Atrodytų iš pirmo žvilgsnio, kad tai pakankamai techninių požiūrių sudėtinga tema, bet iš tiesų ši tema susijusi su vairiais papildomais aspektais, kaip pavyzdžiui GMO klausimas, maisto sauga ir taip toliau. Norėčiau sąrašą papildyti dar vieną temą ir tai yra mūsų mytybos, mūsų mytyba ir pernelyg didelis mėsos vartojimas, dėl kurio galimas ir nutukimas. Nuo ansvario kenčia nuo 6 iki, iki 36 procentų mūsų gyventojų. Soja kuri buvo paminėta, naudojama gyvūnų pašarams, bet nėra tiesiogiai skirta žmogui vartoti, žmogaus mytybai. Todėl suos klausimas ir jos gamybos klausimas yra tik iš dalies susiję. Nereikia pamiršti, kad Nuo 1990 metų iki 1907 metų mėsos suvartojimas pasaulyje išaugo 7, 5 kartus, atsiprašau. Todėl išaugo ir galvijų bandos, o jų išmetamas metano kiekis sudaro 15 procentų bendro pasaulyje išmetamo metano kiekio. Dar vienas iš dalies susijęs aspektas yra transportas. Jis intensyviau naudojamas, plečiantis gyvulininkystiai ir išmetimai taip pat auga. Atsiranda didesnis CO2 kiekis. Argentinoje, Brazilijoje milijonais hektarų, milijonus hektarų plotų jau apima ganyklos Ir Argentinoje, pavyzdžiui, 50 procentų kultivuojamos žemės paskirties žemės jau naudojama sojai auginti. Ketinama net kirsti ir atograšų miškus, kad būtų plečiamos sojos plantacijos. Taigi, baltymų klausimas ir baltymingų augalų klausimas negali būti išskirtas iš bendro konteksto, bet labai gerai, kad pranešėjimas mums priminė kai kurios dalykus. Ir dar Noriu pateikti keletą pastabų, pasistengsiu tai padaryti labai greitai, nes tam tikri klausimai tampa vis labiau aktualūs. Akivaizdu, kad mes per mažai vartojame omega-3 riebalų, dėl to kyla irgi problemų. Mes labai dažnai ir daug kalbame apie sveikatą, ypač šiandien ryte bet omega-3 riebalų kiekio mūsų organizme yra per mažai. Ir todėl visiškai pritariu tam, ką jūs tom išvedam, kurias jūs padarėte pranešime. O dabar žodis poniai Dagmar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų, E, klausant iš tos diskusijos, man toksai susidaro dežavų įspūdis. Pirmosios intensyvios diskusijos čia Europos parlamente prasidėjo dar prieš 13 metų arba gal seniau, prieš 15 metų e, mes Europos kal e, parlamente kalbėjome apie galvijų spongiforminę encefalopatiją. 97 e, metais buvo tyrimo komitetas, E, kuris veikia ir 98 metais. Aš pati buvau pirmininkė to komiteto ir mes su kolegomis tikrai labai ilgai nagrinėjome šią temą. Ir man atrodo, kad aš gerai esu susipažinusi su šia tema ir su šia problema, e, o tai iš tiesų yra tikrai didelė problema, kurią mes iš dalies patys ir sukūrėme. Ta reikia tikrai pripažinti. Ponas Tabaži parengė tikrai puikią nuomonę, e, kuri bus pateikta Žemės ūkio reikalų komitetui. E, galbūt mes ją dar šiek tiek pakeisime. E, tačiau turiu pasakyti, kad pono Hoisling pra, Žemės ūkio reikalų komiteto pranešėjo pranešimas taip pat yra puikus ir labai sunku jį dar kažkaip patobulinti, bet aišku, mes bandysime tą padaryti. Ponas Tabač savo nuomonėje puikiai parodė, kaip kaip vystėsi baltymų sektorius e, gyvulių pašarų gamyboj, gamybos srityje. ponas Friedrich Grefės su Baringdorf, e, kuris yra kuris dėja nebepriklauso Europos parlamentų, jau anksčiau kalbėjo, kad emocijos nebūtinai reiškia e, gerą politiką. Ir pavyzdžiui, tokios ginčytinos temos yra e, gyvulinės kilmės miltų e, naudojimas e, gyvulių pašarams gaminti. Tai iš tiesų tema, kuria buvo e, labai išsamei diskutuojama. Aš nelabai supratau tų emocingų diskusijų ir mano kolega Grefet Subaringdorf taip pat to nelabai suprato. O dabar, kai aš skaitau Hausling pranešimą, bent jau e, septintoje to pranešimo dalyje, kaip ir pono Tabadži nuomonės šeštoje dalyje, e, kalbama apie įvairių baltymų šaltinių problemą, kad mes turime aiškiai išsiaiškinti, e, kas yra tie baltymų šaltiniai. Aišku, aiškus dalykas yra tai, kad reikia skatinti baltymingų augalų auginimą ES. Mes neturime būti priklausomi nuo importo, taip pat turime gerinti tų augalų kokybę kokybę. Aišku, aš čia turiu omenyje ne tik genetiškai modifikuotus um, augalus, kurių mes uh, nenorime. E, tačiau e, jau buvo aišku, kad jeigu uždrausime e, mėsos miltų naudojimą pašarų gamybai, tai bus aišku, kad pašarų gamybai bus naudojama genetiškai modifikuota soja. Tačiau taip pat reikia suvokti, kad mes niekada nesugebėsime e, visus Europos Sąjungoje esančius galvijus aprūpinti baltymingais e, e, augalais, jeigu jų neauginsime Europoje. Ponas Hoisling savo pranešime siūlo alternatyvas Ir jeigu mes norime e, nebūti priklausomi nuo importo, mes vis tik turime nagrinėti mėsos ir kaulų miltų e, klausimą. Ir ponas Sabadžis savo nuomonės šeštoje dalyje, bei hoi, ponas Hoisling savo pranešimo septintoje dalyje mini tai. Aš žinau, kad komisija šią temą nagrinėja tik tada, kai jinai nebijo kažkaip susižeisti, kai jai nekyla rizika paliesti šį klausimą. Tačiau e, e, reikia paminėti, kad galvijų spongiforminė encefalofatija kilo dėl to, kad nebuvo pakankamai ženg, tinkamai ženklinami gyvulių pašarai ir kad buvo bal, augalinės kilmės baltymai maišomi su gyvūninės kilmės baltymais. Aišku, dabar nebegalime pakeisti tos situacijos, kuri tuo met kilo. Tačiau dabar dar norėčiau paminėti, e, kad žuvų miltų e, naudojimas atrajojančių galvijų pašarams taip pat yra didžiulė problema, kurios niekas neliečia. Ir dabar kalbant apie Baltijos E, šalių, Norvegijos ir Islandijos e, e, interesus. Tai yra valstybės, kurios nori pardavinėti žuvų miltus gyvulininkystėje, tai vis tik reikia pabrėžti, kad tai negali būti alternatyva. Nežinau, ar dabar aš turiu reklamuoti mėsos ir kaulo miltus, tačiau vis tik turiu pasakyti, jeigu mes, jeigu mes nekalbame apie atrajojančius gyvūnus, tai tuomet išlieka keulės ir paukščiai, naminiai paukščiai, nes keulės yra tie gyvūnai, kurie valgo, ėda viską. E, tačiau negalima skerdienos atliekų naudoti gyvūnų pašarams galbūt ją, ją, ją galima degi, jas galima deginti, paversti kažkokiais, e, pavyzdžiui, gipso produktais. E, Pone Paulsen savo pranešime aiškiai pasakė, kad mes turime kovoti su e, kanibalizmo praiškomis. Tam tikrai galiu pritarti. E, gyvūninės kilmės atliekos neturi būti šeriamos gyvūnams. Tačiau nesuprantu, kodėl e, negalima paversti tų atliekų gyvūninės kilmės miltais. Anksčiau mes su ponu Grefet su Baringdorf e, nagrinėjome tokį specialų pašarų gaminimo metodą, kuomet naudojant atitinkamą spaudimą ir atitinkamą temperatūrą e, pašarai tampa visiškai nekenksmingi. Tai e, kol kas niekas neįrodė, kad, e, kad yra geresnių e, būdų kovoti su lygų sukeliais. Taigi tiek aš galiu pasakyti šitoje diskusijoje dėl baltymų deficito. Aš pasisakau už tai, kad būtų didinamas baltymingų augalų auginimas Europoje, tačiau kita vertus turiu pabrėžti, kad mums net ir Europoje užaugintų baltymingų augalų tikrai neužteks e, aprūpinti, siekiant aprūpinti pašarais visų e, galvijų. Dėkoju. And, Ačiū, ponia Dagmar. O dabar žodis komisijai. Erikas Hudumas iš Žemės ūkio generalinio direktorato. Komisija. Pone pirmininkė, noriu pasveikinti pranešėją parengus puikų pranešimą. Mes jau kalbėjome per ankstesnį posėdį, kad prie kai kurių pranešime paliestų klausimų ateityje reikės grįžti. Manau, labai teisingai pasakyta, kad istoriškai Europos Sąjunga buvo pirmoji sojos ir sojos daigų importuotoja pasaulyje. Tačiau mus aplinkė Kinija ir mūsų galios dėja netolygios. Mes galime diskutuoti, svarsyti, bet Kinija dabar yra pagrindinė soja, sojos ir sojos produktų eksportuotoja. Dėl gyvulinės kilmės baltymų. Taip daug metų tai buvo draudžiama tab, tema tabų ir reikia grįžti prie jos, reikia ją išanalizuoti. Jūs sakėte, kad dėl ekonominių priežasčių nėra labai naudinga auginti baltymingus augalus, palyginti su grūdinėmis kultūromis. Manau, kad jūs teisingai sakote. Baltymingų augalų auginimo plotai per pastaruosius metus labai plečiasi. Aišku, skaičiai nėra grėsmingi, bet šiek tiek reglamentuojame. Tai ir pagal bendrojo rinkos organizavimo reglamento 68 straipsnį valstybės narės gali taikyti įvairias priemonės, palaikomasias priemonės augint baltymingiams augalams auginti. Aš nenoriu čia dabar kalbėti apie GMO, nes bet kurio atveju, jeigu kalbame apie GMO kultūras, tai tai yra tik tos kultūros, kurioms Europos komisija yra išdavusi leidimą, kurioje apskaitai turi leidimą. Bet to diskusija yra labai didelė. Mes apie baltymingas ir baltymų trūkumą kalbame jau seniai. Na, ne 30 metų, bet 20 metų tai tikrai. Ir bandome skatinti baltymingų augalų gamybą, auginant atitinkamas kultūras. Tačiau pati sistema, remimo sistema yra labai brangi ir dėja neduoda pageidaujamo poveikio, pageidaujamo efekto. Kalbant apie soją, pupelės ir produktus, taip jų kiekis auga tačiau lygiai taip pat auga ir galvijų bandos Europoje. Per pastaruosius keletą metų bio, bio esterių poreikis Europoje labai išaugo iki 30-35 procentų jų pagaminama. Ir procentas po truputį kyla, o tai reiškia, kad vis didesni plotai yra skiriami tam tikriems augalams auginti, nes kyla paklausa augalų esteriui. Kaip mes pagaminame iš tiesų baltymingų augalų, jeigu skaičiuosime pagal sojos ekvivalentą? tai bendra gamyba sudaro nuo 300 iki 35 milijonų tonų, o tai reikštų 40 milijonų tonų sojos Europos Sąjungoje, skaičiuojant, kad jos derlingumas yra nuo 2,8 iki 8 tonų per hektarą. Tai kokiųgi plotų reikia? Maždaug 14 milijonų hektarų papildomai. Be to, žemės plotų, kurie jau dabar yra kultivuojami. Taigi iš principo turėtume galvoti ir apie geresnį grūdinių kultūrų panaudojimą, kaip matote skaičiai iškalbingi. Tačiau dauguma baltymų būtų išgaunama iš valgomųjų kviečių. Iš minkštųjų kviečių, kurie būtų auginami Europoje. Bet kaip tai užtikrinti, nes ES yra neto eksportuotoja šio požiūriu ir um, duonai naudojami kviečiai, jų importuojama apie 10 milijonų tonų. Tai reiškia, kad 10 milijonų tonų tampa ekvivalentu ir jų reikia vadovautis, numatant, kiek mums reikia užauginti tų kviečių ir kokio derlingumo turėtume siekti iš hektaro. Paskaičiavus viską, pasirodo, kad ES būtų labai sudėtinga užtikrinti, kad ji galėtų apsirūpinti reikiamų baltymų kiekių. Ir mes turime būti realistais. Kai šį klausimą svarstėme per ankstesnius posėdžius ir kai buvo laukiama mūsų komunikato apie BŽUP po 14 metų. Beje, komunikatas dar iki šiol nėra paskeltas, bet jame bus paliesta viena iš temų ir tai yra baltymų tema. Aprūpinimą baltymais reikia užtikrinti, stiprinant sinergiją tarp kultūrų augintojų ir gyvulininkystės sektoriaus. Tačiau visi skaičiai yra iškalbingi ir norėčiau jums priminti juos. Jeigu mes augintume soją, tai mums reikia papildomai surasti nuo 14 iki 15 milijonų hektarų plotų. Šito neturime pamiršti. Ačiū, labai e, įdomus pranešimas, duos peno diskusijoms. Kitas kalbėtojas. Panas Rosi, ačiū pirmininkė, sutinku su anksčiau kalbėjusiu kolega ir su komisijos atstovu, kad turime vengti, arba tiksliau turime rasti ką, kaip panaudoti atlikas. Iš tiesų e, turime rasti būdų išvengti e, problemų e, sukeliamų per nelyg didelio baltymingų augalų naudojimo. Manau, kad jeigu nebenaudotumėm žuvies e, miltų, kalų, kalų miltų. Būt, būtų galima mažinti žuvies kiekius. Na, mano pozicija šiek tiek kitokia. Kai kuriais klausimais tekste sakome, kad norime uh, raginti suspanaudoti e, gyvūninės atlikas biologinių dujų gamybai, bet tai būtų kita monetos pusė, nes akivaizdu, kad e, gaminant biologinės dujas būtų išmetama labai daug CO2 atmosferą. Nor, norime skatinti biologinių dujų gamybą panaudojant gyvūninės atliekas, bet e, dabar daugybė kultūrų yra maišomos su gyvūniniam atliekom. Ir iš tų mišinių gaminamos biologinės dujos, bet taip pat išmetamos e, ir didelis sodų kiekis. Taigi yra atliekos, kurias kažkokiu tai būdu reikia iškratyti laukose. Ir mums komisija turėtų pateikti savo nuomonę, ar mes remsime tokią veiklą, ar ne, ir kokiu mastu mes tai ir kiek galime daryti. Uh, Jei atliekos būtų panaudojamos e, tinkamos e, e, būdu, būtų gerai. Ar tai įmanoma yra ar ne? Man įdomu, ką komisija galėtų pasakyti apie šį argumentą ir kaip būtų su uh, išmetom, uh, išmetomomis CO2 dujomis. Ar būtų galima suvaldyti šitą kiekį? Katrin. Ačiū pirmininkė. Manau, kad problema tikrai e, didelė, svarbi. Ir negalime importuoti vis daugiau sojos, sojos e, produktų. Tuo būtų keliamas e, pavojus tarpusavio priklausomybėje. Dabar pratesiant pono Tabadžią mintį, man kilo klausimas dėl to, kiek aktualu būtų paminėti uh, galvijus spongiforminė encefalopatija. Aš nemanau, kad turėtumėm stigmatizuoti baltymingas kultūras, nes ta, toje šakoje dedamos didžiulės pastangos putiems produktams gaminti ir, žinoma, turime uh, užtikrinti šios sektoriaus gaminų produktų saugumą, turime remti baltymingas kultūras, e, nesisakant uh, e, gyvūninės kilmės baltymų ir pritarčiau pranešėjui, kad e, atsižvelgiant importo e, kvotas e, baltymingoms kultūrams, ypač sojai, reikėtų tam tikros stebėsenos mechanizmo ir reikėtų sukurti, kad būtų galima nustatyti tokių baltymingų kultūrų importuojamų ES kilmę. Ir reikėtų stiprinti patikras vietose. Manau, kad Apie ketvirtą dalį būtų galima pasakyti štai, kad čia kalbama apie maisto saugumą, e, kurį reikėtų užtikrinti atsitiknėmis patikromis. Aš nemanau, kad čia žodis atsitiknės patikros mm, e, tiktų, e, tai reikėtų pakeisti sisteminiais pakeitimais. Ačiū, žodis pranešėjai, ponui Tabadžiai. Ačiū pirmininkė. dėl įvairių užsakytų minčių. Reikėtų daugiau dėmesio skirti visiems Europos piliečių mytybos pokyčius. Su daug ko galima sutikti, kas buvo pasakyta. Uh, Bet e, kalbant apie maisto saugumą, tapom pažeidžiami. Vos neįkaitais. Ne ES rinko, bet dabar dėl to, ką sakė na, pane Dagmar Rodberent. Norėčiau paprašyti jos palaikyti mano pakeitimus teikiamus dėl pranešimo, nes e, matote, esu Žemės ūkio komiteto narys. Uh, Ir ten esu pranešėjas, ir čia esu pranešėjas. Pateikiau pasiūlymą dėl pranešimo pakeitimo. Juo e, prašau komisijos parengti šios problemos tyrimą dėl gyvūninių atliekų, dėl netrajojančių gyvūnų ir čia pritarčiau Katrin su jie. Ji sako, jog nereikėtų atmesti galimybės panaudoti žuvies miltus, kaulo miltus ir panašius dalykus netrajojantiems gyvūnams. Nemanau, kad e, turėtume, at, turėtumėm atmesti tokią galimybę, nes aišku, atrajojančių gyvūnų atveju tai ne, nesvarstytina, bet netrajojančių gyvūnų atveju to neturėtumėm atmesti. Aš manau, kad turėtumėm atsisakyti tokių tabų. Atsakydamas ponui Rosi, norėčiau pasakyti, kad buvau e, pranešėjas atsakingas už biologinių dujų pranešimą ir pritariu Dagmar. turime skatinti baltymingų kultūrų auginimą ir biologinių dujų gamybą. bet nelabai tikslinga būtų atgręžti nugarą kitiems dalykams, nes mes ne, negalėsime būti visiškai nepriklausomi, turiu galvoje baltymingų kultūrų auginimą. Akivaizdu, kad yra e, tam tikrų apribojimų žemės ūkio naudmenų nepakanka, iš kur mes gausime tuos 14 milijonų hektarų ir turėtume pagalvoti apie galimybę panaudoti kitas galimybės netrajojančių gyvūnų um, šėrimui. Aš žinau, kad yra prieštaravimų šiame komitete dėl baltymingų kultūrų naudojimo, bet turime parengti gerą nuomonę, jaučiau tam tikrą pasipriešinimą, bet džiugu matyti dabar besiformuojančią realistišką nuomonę kuria atsižvelgiama į padėtį vietose. Ačiū už labai kokybišką pranešimą, už įdomias diskusijas. Sako pirmininkė, norėčiau tik tai priminti, kad e, gruodžio 7 terminas pakeitimams pateikti ir 23 gruodžio vyks pranešimo svarstymas Žemės ūkio komitete, po to pateksiu į plenarinį posėdį. Dabar einame prie kito darbo atverkės klausimo, dešimtųjų ataskaitą dėl 7.13 sanglaudos politikos programų įgyvendinimo. Žoilidis ponui Fer Fernandes. Ačiū, kalbėsiu portugališkai. Lisabono sutartis įtvirtina vieną pagrindinių vertybių ir tai yra ekonominė socialinė sanglauda Europos Sąjungoje. Atsižvelgiant į trečią straipsnį, jau beveik prieš metus įsigaliojo Lisabonos sutartis. Tačiau dabar noriu pakalbėti apie sanglaudos politiką, kuri susijusi su ekonominė ir teritorinė sanglauda pirmiausiai. Ir padeda suvienodinti sąlygas visose regionuose Europos Sąjungoje jų yra beveik 170. Tai, todėl bet kokie vėlavimai šiame procese būtų nepageidaujami nes šiuo metu apskritai programos priemonių įgyvendinimas vėluoja ir įgyvendinta tik 21 procentas visų priemonių, o aplinkosaugos priemonės yra savaime svarbios. Nereikia pamiršti ir kito dalyko, kad tos priemonės susijusios su strategija Europa 2020 ir ypač pas tai pasakytina apie CO2 išmetimo mažinimą, veiksmingą energijos naudojimą, taip pat ir atsinaujinančios energijos naudojimą. Visi projektai, kuriuos aš minėjau, tuose sritise susijęs su strategija 2020 Europa 2020, numatant atitinkamus taršos mažinimus iki 20 procentų vienose srityse, iki 30 procentų kitose srityse. Atsižvelgiant į visas šias aplinkybės, yra labai svarbu, kad kaip galima greičiau paspartintume įgyvendinimo, sanglaudos politikos programų įgyvendinimo procesą. Be kita ko, reikia nepamiršti, kad tų programų įgyvendinimo pagalba atsiranda daugiau ekologiškų darbo vietų ir vėlgi mes grįžtame prie strategijos Europa 2020, kurioje a, svarstoma, kaip užtikrinti didesnį užimtumo lygį. Taigi, temų ratas labai platus. Ir mums turi rūpėti, kad įgyvendinant programas būtų tinkamai atkuriamos pramonės įmonių užterštos vietos ir šalinamos, šalinama tarša. Be to, įgyvendinimo taisyklės turėtų būti lanksesnės, todėl norėtume, kad komisija užtikrintų tokį programų priemonių gyvendinimo lankstumą. Dar vienas dalykas kad reikalinga mažinti biurokratiją. Tai yra visiškai įmanoma, tiesiog reikia, kad taisyklės būtų pakankamai lankščios. Tada galėsime spartinti programų ir projektų įgyvendinimą. Dar vienas uždavinys – užtikrinti skaidrumą visais lygiais nes turime žinoti, kaip buvo panaudotos lėšos ir kokios priemonės įgyvendintos. Tai svarbu ne tik neigiamų, bet ir teigiamų požiūrių vadovaujantis. Ir paaiškinsiu, ką turiu galvoje. Yra nemažai projektų ir tik įvertinus rezultatus mes matome, kad kai kurie projektai prieštarauja aplink aplinkos apsaugos rytyje nustatytiems tikslams. Turiu galvoje ypač Europos strategijos tas 20, 20 ir 20 procentų mažinimo tikslas. O mes tengiamės iš paskutiniųjų, kad tie tikslai būtų pasiekti. Taigi reikia daryti taip, kad vieni tikslai nekeltų grėsmės kitiems. Tik tada galėsime tikėtis teigiamo bendro rezultato. Manau, visi sutarėme, kad tas 20 procentų taršos mažinimo tikslas atsinaujančio energijos šaltinių 20 procentų didinimas ir taip toliau yra nebejotinai svarbus ta prasme, kad padėtų, turi padėti sukurti daugiau ekologiškų darbo vietų. Dar kitas dalykas yra teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra NATS ir NATS 3 klasifikacija tebe egzistuoja, reikia žiūrėti, ką galima padaryti. Kokius projek, kokie projektai jau patvirtinti ir kokie projektai yra įgyvendinami. Dar kartą pakartosiu, kad svarbu kontroliuoti, kaip vykdomi projektai, plėsti jų įgyvendinimą ir užtikrinti įgyvendinimo skaidrumą. Noriu be kita ko padėkoti ir šešėliniam pranešėjui, pono Mikolašakui, su kuriuo mes dar neįdirbame, kad būtų parengtas kuo geresnis pranešimas Europos Sąjungai svarbia tema, juolab, kad šiai sryčiai skiriamos nemažos lėšos iš Europos Sąjungos biudžeto. Ačiū, ponė Šiltas. Noriu padėkoti pranešėjui už pranešimą, nes anglodos politika yra viena sėkmingiausių Europos Sąjungos sričių ir būtent Dėl tos priežasties 2004 metų ES plėtra visiškai pasitenkino. Kita vertus, jeigu pasižiūrėsime į atskirus ES regionus, pamatysime dar didžiulius atotrukius tarp regionų ir atitinkamai netinkamą programų įgyvendinimą. 7-13 metų finansinėje perspektyvoje skirima nemažai lėšų projektams įgyvendinti, ypač didelį dėmesį teikiant aplinkos apsaugos klausimams, kaip pastebėjo pranešėjas. O tai reiškia, kad valstybių narių atsakomybė už sanglaudos politikos įgyvendinimą ir e, šio fondo lėšų panaudojimą išauga. Manau, kad reikia pritarti pranešėjui kuris sako, kad um, visuomenė turi būti supažindinta su sanglaudos politika, kuri vykdama Europos Sąjungoje ir kad tos sanglaudos politikos priemonių panaudojimas padėtų mums pasiekti strategijoje Europa 2020 tikslų. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad sanglaudos politika yra dar vienas praktinis ir aiškus e, pavyzdys, kokią naudą duoda mums visiems Europos Sąjunga. Todėl manau, kad mes turime sanglaudos politiką įgyvendinti ne tik per šį finansinį laikotarpį, bet taip pat ir per kitą daugiametį mm, finansinę programą. O kolegai dar kartą dėkuoju už gerą, gerai parengtą pranešimą. Richard Zeber, dėkoju ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti savo e, kolegą su jo parengtų pranešimų. Man atrodo, kad mums reikia suderinti sanglaudos ir regionų politiką, ypač atsižvelgiant į strateginius tikslus, kurie atsispindi ir ES 2020 strategijoje bei Lisabono strategijoje. Taip pat yra labai svarbu žvelgti į ateitį ir um, visos programos, visi projektai turi būti orientuoti į mūsų ateities tikslus. Neturime pamiršti ir to, ką tai reikš mūsų kitai finansiniai perspektyvai. E, nuo finansinių lėšų taip pat priklauso ir programų įgyvendinimas. Taip pat reikia reikalauti ir e, kad būtų supaprastinta sistema, kaip e, skiriamos lėšos. Ir manau, kad toks reikalavimas yra tikrai teisėtas, nes iki šiol buvo. Uh, pirmininkė prašo kolegų elgtis tiliau. Kita kartą aš kalbėsiu, kai jūs pasisakinėsite, sako kalbantis. Taigi, man atrodo, kad žaliesiems nelabai svarbi yra sanglaudos politika. Ne, ne, čia tik tai pajokavau. Taigi, grįžtant prie mūsų temos, yra labai svarbu nepamiršti regioninio požiūrio, nes būtent regionai e, patys suvokia, kaip jie galėtų užtikrinti savo vystimasi ir manau, kad uh, ES regionų politika turėtų užtikrinti tą pradinį finansavimą, bet tas pradinis finansavimas ir turi ir likti pradinių finansavimų projektai, turi vėliau sugebėti išgyventi patys. Tačiau dabar kartai susidaro įspūdis, kad šita sąlyga yra pamirštama. Taip pat norėčiau uh, pasakyti, kad kai kurios valstybės narės, e, kurios nukentėjo nuo miškų gaisrų, bando savo kažkokias klaidas ištaisyti per ES lėšas. Todėl manau, kad mes turime aiškiai e, orientuoti lėšų skirimą ir manau, kad Europa negali būti naudojama tais visų problemų sprendim, sprendimui, dėl to, kad kai kada nacionaliniai įstatymai e, gali sureglamentuoti viską ir išspręsti problemas geriau. Taip pat manau, kad mes turėtume prisiminti, kas, ko buvo pasiekta E, Europos, per Europos sanglaudos ir regionų politiką, pavyzdžiui, infrastruktūrų kūrimo aplinkosaugos sritise, nes tai ir sutampa su mūsų tikslais. Tačiau kita vertus reikia suvokti, kad valstybės narės kaip pagrindinė šios politikos e, naudos gavėjos turėtų nepamiršti ir savo atsakomybės. Dėkoju. Dėkoju toliau Mišel Trinopolus. Δεν είχα σκοπό να τοποθετηθώ Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų nenorėjau pasisakyti šią temą, bet. Bet viena iš priežasčių, kodėl pasisakau, todėl kad kolega pasakė past pastabą dėl žaliųjų, dėl to, kad žalieji nesuinteresuoti, nesidomi regionų politika. Noriu įrodyti, kad taip tikrai nėra. Ir norėčiau pasakyti, kad aš nuo pat. E, aš norėjau nuo pat pradžių būti e, šiam, šio komiteto posėdėje, tačiau pats dalyvauju regiono komiteto posėdėje, kur yra kalbama apie naujas iniciatyvas ir biudžetą, taigi turėjau e, dalyvauti ir tame posėdėje, todėl norėčiau aiškiai pasakyti, kad žalieji yra už sanglaudos politiką, tačiau e, dabar ekonomikos ir finansų krizės laikotarpiu mums reikia naujo požiūrio, nes tai yra finansinė krizė, kuri sukėlė domino efektą. Ypač nuo jo nukentėjo pietų Europą, tačiau kita vertus tai yra ne tik finansų krizė, bet ir aplinkosauginė, energetikos krizė, ekonominė krizė. Ir todėl mes turėtume nepamiršti savo politikos. Mums reikia pakeisti politinio požiūrio ir čia neužtenka liberalios Baroso komisijos politikos, mums reikia geresnio bendradarbiavimo, kad galėtume pasiekti. E, didesnio fondų veiksmingumo. Turėtume iš naujo persvarstyti savo politikas, tam yra parengtas atitinkamas pranešimas ir šiame pranešime nurodyti pirmieji žingsniai. Tai Taigi mes turime ir toliau kalbėti apie tai, kad turime ieškoti naujo požiūrio, naujos sanglaudos politikos skripties ir dėl to aš pateiksiu savo pakeitimą šią temą. Jame kalbėsiu apie naują sanglaudos politikos kryptį, naują perspektyvą. Taip pat yra valstybių narių, kitų suinteresuotų šal, šalių pasiūlymai, e, kai kas pasisako už renacionalizavimą, tačiau apie tai taip pat turėtume labai išsamei diskutuoti, turime nepamiršti. E, atitinkamų e, šalių nacionalinių, regioninių ir vietos savybių. E, mes esame užsibrėžę 30 procentų mažinimo tikslą. kovoje su klimato kaita ir aišku, tą tikslą turime nuolat pabrėžti ypač kalbėdami apie biologinės įvairovės išsaugojimą. Beje, tai taip pat yra labai svarbi tema. Taip pat turime ieškoti kažkokių kitų rodiklių, nesiremti vien e, BVP. Taigi yra daug įvairių aspektų, kurie tik dabar e, minimi šioje diskusijoje, kurie atsirado šioje diskusijoje. Bet taip pat turime suvokti, kad Europa negali atsiriboti. Mūsų visų politikų centre uh, turėtų stovėti žmogus, pilietis, bet kita vertus turime nepamiršti, kad turime išsaugoti visą Žemę, šią planetą. Dėkuoju toliau, ponas Mikolašik. Eh, Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad eh, suteikėte man žodį. Kaip ir anksčiau kalbėjęs kolega, dirbu ir šitam komitete, ir regionės plėtros komitete. Kalbėsiu slovakiškai savo gimtają kalbą, jums leidus. Norėčiau užtikrinti kolegas, ypač kalbėjusius, kad uh, Žose Fernandes labai uh, aiškiai išdėstė NV komiteto poziciją. Norėčiau padėkoti ponui Tremopilios ir ponui Zeber. Nes e, Tremopilis yra šeši, šešėlinis pranešėjas, e, rengiant pranešimą, kurio pagrindinis pranešėjas esu aš. Ir čia aš atlieku tarsi dvigubą funkciją. Ir uh, esu pakaitinės narys ir regioninės plėtros komiteto nario ir šito komiteto nario ir galiu uh, užtikrinti, kad į pranešimą įtrauksiu tas mintis, kurios buvo čia išsakytos ir, uh, žinoma, stengsiuos atspindėti NV komiteto poziciją galutinėme pranešimo variante. Sanglaudos fondų uh, ir politikos peržiūra sukėlė didelės diskusijas ir džiaugsiuosi, jei tai tęsės, gilinsimės į tai, laikysimės ilgalaikio požiūrio, spręsdami šios politikos ateitį. Norėčiau informuoti Jūs, kad darbas su pranešimu vyksta sklandžiai, ir sparčiai. Buvau susitikęs su šešėliniais pranešėjais. Dėja, kolega Tremopolis negalėjo dalyvauti posėdžiuose, bet vis dėlto tikiuosi, kad jis perteiks savo mintis man kaip įmanoma greičiau, kad galėčiau kaip anksčiau žadėjau įtraukti tai į savo vertinimą. E, pranešimo e, projekto, prieš parengiant e, galutinį projektą, tai bus sausio pabaigoje, taigi svarčiai žengėme į priekį. Na, o tai, kas buvo išsakyta čia, šiame posėdėje, labai vertinga, praturtins tekstą ir tikiuosi, kad Jose Manuel Fernandes pradžioje paminėti reikalavimai e, yra ir mano prioritetai ir tikiuosi, kad tie prioritetai dar sustiprės tekste, kad man pavyks labai aiškiai juos perteikti. Gerbiami kolegos, gerbiama pirmininkė, ačiū už tai, kad išklausėte mane ir lauksiu tolesnio mūsų bendradarbiavimo, e, lygiai taip pat kaip ir e, kitų pakeitimų kurie bus aptariami šiame komitete. Žinoma, aš juos nagrinėsiu ir e, per regionės plėtros komiteto posėdį. Kągi, dabar suteiksiu žodį komisijai ir paprašysiu jos kalbėti labai trumpai. Ačiū, pane pirmininkė. Komisijos galva. Mes taip pat e, manome, kad pranešėjas gerai padirbėjo ir apskritai naujų ataskaitų įdėgymas per dabartinį programavimo laikotarpį buvo skirtas tam, kad prasidėtų labiau strateginio pobūdžio diskusija dėl sanglaudos politikos. Ir labai sveikinu komiteto požiūrį į sanglaudos politiką ir jo sąsają su tais tikslais, kurių, kuriuos ES nustatė aplinkos saugos srityje. Vykstant įvairioms dėryboms mes paskaičiavome, kad per 30 procentų sanglaudos politikai skirtų lėšų uh, daro tiesiogiai, tai yra tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su prioritetiniais tikslais aplinkos saugos rytyje. Kai kalbame apie tiesioginius prioritetus, tai čia reikia paminėti geriamą vandenį, dirbožymį ir kai kurias kitas rytas, taip pat atsinaujinančius energijos e, šaltinius, e, mažai taršų miesto transportą ir kai kurias kitas transporto sritis. Taigi, kol sanglaudos politika tikriausiai yra vienas iš ryškiausių subsidiarumo principo teigiamas pusės demonstruojančių pavyzdžių. Ji taip ir buvo sukurta. Be to mes valstybės narės skatiname teikti ataskaitas apie sanglaudos, programų, sanglaudos politikos programų įgyvendinimo vietos lygių teikiamą naudą. Informacijos galite gauti atitinkame tinklalapyje kiekvienos valstybės narės oficialiaja kalba. Taigi atskaitingumas ir ataskaitos skelbimas labai ženkliai prisideda prie skaidrumo principo įgyvendinimo. Taip pat turiu pasakyti, kad ir mums kyla nerimas dėl kai kurių investicijų kategorijų, nes nepakankamas partaimamas įgyvendinimo priemonių ir tai kelia nerimą. Todėl valdančiosios institucijos turėtų galvoti, kaip stiprinti pajėgumus, kad būtų galima paspartinti darbą įgyvendinant projektus, kurie ypač sėtini su aplinkosaugos reikalais. Be kita, ko reikia galvoti ir apie valstybių narių pajėgumų stiprinimą. Tai galima padaryti organizuojant mokymus, e, organizuojant seminarus ir dirbant su atitinkamais generalinio direktorat padaliniais siekiant techninės pagalbos. Labai gerai, kad pranešėjas pranešime pažymi, kad kai kuriuose valstybėse narėse būtina atkreipti dėmesį bendro finansavimo klausimą ir programų peržiūrą. Mes manome, kad e, mūsų pastangos teikti informaciją yra labai svarbios ir Tarp informacijos teikimo norėčiau išskirti atitinkamą planų sudarimą bei geografinį pasiskirstimą programų įgyvendinimo, nes ta informacija svarbi vertinant apskritai sanglaudos politikos įgyvendinimą ir jį bus kelbiama viešai, kad su ją galėtų susipažinti ir piliečiai. Ačiū komisijai. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad iki gruodžio 9 dienos 12 valandos galite teikti pakeitimus. Mūsų komitetas balsuos dėl šio pranešimo sausio 24-25 dieną. Ir dar. Uh, Ponui Fernandas suteiksiu žodį. Labai atsiprašau pranešėjo, kad kažkaip labai užbėgau jums už akių. Pone pirmininkė, aš irgi kalbėsiu labai trumpai. Ačiū už jūsų mintis. Ačiū šešėliniam pranešėjui, Mikolašičiui, už jo lankstumą. Norėčiau padėkoti ir komisijai. Visi išgirsti komentarai iš tiesų e, dera prie mano pranešimo, esu tikras, kad galėsim pastabas nagrinėti. Norėčiau tik tai pasiaiškinti vieną dalyką ar patikslinti vieną dalyką. Kalbame apie dabartinę daugiametinę e, finansinę e, sistemą, e, finansavimo programą, ne apie naujas programas. Na, o kalbant apie politinių išbandymų komitetą, tai jie rengia būsimą finansinę perspektyvą pranešimo to klausimu ir NV komitetas dėl to pranešimo tieks nuomonę. Tad, norėčiau pasakyti, kad mes nekeisime čia žaidimo taisyklių, taisyklės pavyzdžiui dėl BVP rodiklio kaip pagrindo finansavimui. Remsimės e, turimais kriterijais, galiojančiais kriterijais, kalbėsime apie dabar galiojančią daugiametinę finansavimo programą ir perspektyvą. Ir Aišku, kad kai kalbame apie Europą 2020 strategijos įgyvendinimą, e, tai uh, užmojai uh, e, dideliai yra, kalbant apie uh, tvarę plėtrą. Ir kitas tikslas, aišku, yra paspartinti viską, paspartinti turimų lėšų panaudojimą, pasinaudojant galiojančiom taisyklėm, kurias būtų galima padaryti lankstesnėmis atsižvelgianti tai, ką, ką tik sakė komisija. Žinoma, nenorėčiau, kad ne viena valstybė narė prarastų bent, bent eurą gyvenančios planus. Taigi dar kartą dėkui kolegoms už pasisakymus, ačiū už labai vertingą šios dienos diskusijas. Ačiū pranešėjai. Taigi priminsiu Iki gruodžio 9 dienos 12 valandos tai galite teikti pakeitimus. Sausio pabaigoje balsuosime komitete. Vasarį balsuos regionų komitetas. O dabar dar yra vienas klausimas mūsų darbo tvarkėje. Tai žodžiu pateiktas klausimas komisijai dėl raudonojo šlamo nelaimės. Vengrijoje galime skirti šiam reikalui 15 minučių, nes po to svarstysime Europos aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimo klausimą. Suteiksiu žodį iš karto generalinio direktorato atstovai. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu pakartoti nekartą išreikštą komisijos užuojautą Vengrijai dėl įvykusios nelaimės, dėl to, kad ji nusinešė žmonių gyvybių Ir Vengrija nekarta yra teikus informacijos komisijai apie tai, kaip likviduojami padariniai, bet to komisija savo ruoštų padeda Vengrijai. Per savo stebėsenos centrą MIC komisija aktyvavo ES solidarumo mechanizmo priemonas ir mes pasiuntėme nelaimės vietą penkių ekspertų grupę. Kai kalbame apie tokias saugyklas ir jų konstrukciją, tai nebejotinai šiuo atveju yra taikoma ne tik tai taršos integruotos prevencijos kontrolės sistema, bet taip pat ir e, akt, teisės aktai reglamentuojantis uh, saugyklas bei atlikas. Komisijos spalio 22 dienos laiške adresuotame Vengrijai prašoma Vengrijos pateikti daugiau informacijos apie tai, kaip šiuo atveju buvo įgyvendinami atitinkami ES teisės aktai aplinkosaugos srityje, prašant pateikti ir techninės informacijos. Taip mes gavome tą informaciją, tačiau tik lapkričio 24 dieną. Ir kadangi informacijos labai gausu, jinai yra techninio pobūdžio, tai komisija vis dar ją analizuoja. Taip pat noriu, ponė pirmininkė, ko gero daugiau ir nieko nesakyti, nes esu pasirengusi atsakyti garbingųjų narių pateiktus specialiuosius klausimus, bet noriu pažymėti vieną dalyką, kad tikrai reikalinga tinkamai taikyti ir įgyvendinti atitinkamus ES teisės aktus. Tai padės užkirsti kelią tokioms katastrofoms ir incidentams ateityje ES. Ačiū. Merci, madame. Je passe la parole. Ačiū. Žodis ponui Tabačiui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmas dalykas, kalbant apie šio raudonojo dumblo pavojingumą, norėčiau priminti komisijai, kad yra Bazelio susitarimas, kuriame Bazelio konvencija, kurioje yra rašoma, kad jeigu yra viršijama 11,1 pH vertė, tai tokia medžiaga laikoma pavojinga medžiaga. Todėl Europos Sąjunga turėtų suderinti savo teisės aktus su Bazelio konvencija. Toliau kitas dalykas. Jau buvo paminėta, kad yra labai svarbu e, kilus tokioms nelaimėms nustatyti kaltus dėl tokių katastrofų. Nes iš tiesų šiuo atveju tai yra įmonė, kuri e, sukėlė žalą ir dabar tos žalos kaštai e, siekia 42 milijonus eurų. 3,7 milijonai eurų yra tos įmonės vertė ir palyginkite juos su 42 milijonais žalos. Toliau trečias dalykas būtų gerai, jeigu e, komisija išnagrinėtų situaciją visose raudonojo dumblo saugyklose, ne tik Vengrijoje, bet ir vakarų Balkanuose. Žinau, kad vakarų Balkanuose e, yra e, taip pat atitinkamos gamyklos, boksito gamyklos ir jos kelia grėsmę visai Europai. Toliau ketvirtas dalykas E, raudonojo dumblo atliekų panaudojimas yra labai sudėtingas procesas. Apie tai aš prieš keturias savaitės pateikiau komisijai klausimą raštu ir norėčiau išgirsti jį atsakomą. Dėkoju toliau ponas Bartstas. Dėkoju ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos atstoviai už jos atsakymą, tačiau dėja ponė Satuhasi šiandien negali dalyvauti posėdė šią pavaduoju ir norėčiau pabrėžti, kad komisijai buvo pateiktas visas klausimų sąrašas. Ir mes kol kas neišgirdome jokio konkretaus atsakymo į ne vieną iš tų klausimų. E, e, galbūt netgi buvo pažeisti keturi teisės aktai. Mes Apie tai suformulavome raštą dar spalio pabaigoje. Lapkričio 24 dieną gavome atitinkamų Vengrijos institucijų atsakymą ir norėčiau kiek įmanoma greičiau išgirsti iš komisijos e, Vengrijos institucijų atsakymo vertinimą, kad galėtume pažiūrėti, ar mes savo ruoštų, tai yra mes parlamentas, galėtume imtis dar kažkokių kitų veiksmų. Taip pat Satuhasi klausė, ar komisija yra pasirengusi nusiųsti atitinkamą delegaciją į, į įvykio vietą, kodėl komisija to nedaro. E, Toliau taip pat norėčiau pabrėžti, kad mes čia kalbame ne tik apie Vengriją, bet ir apie situaciją kitose valstybėse. Nežinome, kad panašus, panašios gamyklos egzistuoja ir kitose valstybėse. Buvo netgi paminėta, kad galėtų būti devynios tokios valstybės. Ir ponia Hasi klausė, ar galima. E, ar yra kažkoks inventarizacijos sąrašas tų gamyklų, ar galima būtų jį paskelbti, kad mes matytume, kokia yra situacija, kur yra e, pavojus panašių katastrofų. Toliau kitas e, ponios Satuhasi klausimas, kuris yra tikrai pagristas klausimas, yra susijęs su aplinkosauginėmis inspekcijomis. E, Komisija 2000 ir 2008 metais pateikė savo komunikatus. 2008 metais mes netgi priėmėme e, rezoliuciją ir e, dėl tos rezoliucijos mes parlamentas e, plenarinėje sesijoje nubalsavome ir reikalavome, kad komisija priimtų atitinkamą teisės aktą, pateiktų teisės akto pasiūlymą dėl to, kaip apibrėžiamos E, aplinkos sauginės inspekcijos. Prašome, kad komisija tą padarytų iki 2009 metų pabaigos, dabar jau baigėsi 2010 metai. Taigi, ką jūs nuveikėte, ar parengėte atitinkamo teisės akto pasiūlymą, jeigu taip, tai, tai e, koks tai bus teisės aktas, ar tai bus direktyva, e, koks bus to teisės akto turinys. Taigi, buvo užduota tikrai daug konkrečių klausimų, jūs neatsakėte į ne vieną, taip pat yra kalbama apie e, atsakomybę. Dėl atsakomybės neišgirdau taip pat e, jokio atsakymo. Ar e, galėtume tikėtis, kad komisija pateiks pasiūlymą dėl finansinių garantijų, ypač kalbant apie direktyvos dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės peržiūra. E, taip pat ar gausime atitinkamą e, pavojingų medžiagų sąrašą. Ankstesnėse diskusijose mes sakėme, kad toksai sąrašas turi būti rengiamas e, nu, remiantis tam tikrais kriterijais. Pasižiūrėjusi į dabar galiojantį teisės aktą, galima konstatuoti, kad medžiaga pavojinga laikoma tada, kai joje yra iki 1 procentų korozinių medžiagų, o e, šitame raudoname dumble yra 5 procentai 5 procentai korozinių medžiagų. Taigi šis raudonasis dumblas turėtų būti vertinamas kaip pavojinga medžiaga. Taigi norėčiau, kad komisija pateiktų konkrečius atsakymus. Dėkoju, sako pirmininkė. norėčiau prisijungti prie jūsų ir pareikalauti komisijos, kad ji atsakytų konkrečiai ir tiksliai į ją užduotus klausimus, nes e, ši problema iš tiesų yra labai aktuali, todėl norėčiau uh, paklausti komisijos atstovės, ar jūs galite pasakyti, kada jūs pateiksite atsakymus. E, Nelaimė, kurios yra sukeltos, jeigu taip galima būtų pavadinti, uh, E, neatsakingos žmogaus veiklos, e, norėčiau klausti apie žalos atlyginimą. Ir kai mes kalbame apie klimato kaitą intensyviai ir apie tas gamtos stichinės nelaimės, tai tas mechanizmas, kaip e, padėti valstybėms nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, jisai yra solidarumo fondas. Tuo tarpu e, tokiom e, nelaimėm, kurios irgi mastai nelaimės yra dideli ir, ir, ir didelė padaryta žala ne tik tai gamtai, bet ir e, žmonėms, tarsi taip turėtų būti įtvirtinta pagal tą principą, jog teršėjas moka. Bet tiek, kiek man yra žinoma, nežinau, kolegos iš Vengrijos galbūt pataisys, kad ta įmonė, kuri buvo atsakinga už, už tų atliekų tvarkymą e, Vengrijoje, jinai tiesiog yra neįgali mokėti ir jinai yra subankrutavusi tai tokiu atveju viskas uždedama valstybei, tarsi finansinė našta. Bet e, kalbant apie ES, ar komisija matytų galimybę tokiais atvejais padėti valstybėms narėms? Aišku, ta pagalba yra būtina ir aš tikrai solidarizuojuosi su Vengrija, bet ar, e, jeigu manytų, kad pagalba galima tokiais atvejais teikti, tai ar tai būtų paskola ar kažkoks kitoks būdas, ir ar nemanytų, kad tada atsirastų tokio tarsi atsipalaidavimo tame pačiame E, na, tų pačių įmonių e, tarpe, kadangi, na, tarsi visada būtų galima galvoti, kad galbūt kažkas pasirūpins. Ir tie dideli infrastruktūriniai projektai, kurie yra planuojami ir statomi ir gyvendinami šiandieną ir, ir kelia tam tikrų aplinkosauginių abejonių, ar komisija, na, kaip, kaip matytų šitos dalykus būtent dėl žalos atlyginimo e, reikalų. Ačiū. Si, Kritan Arsenis dėkui, Tomas Senis. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paklausti komisijos, ar ji taip pat manytų, kad e, ta mūsų patirtis iš e, Vengrijos nelaimės, e, kad dėl to dar labiau mums reikia dirbožėme direktyvos. Uh, kad, e, kad būtų judama su jie taryboje, kad būtų baigtas jos svarstymas. Mano supratimu, būtinas e, aiškus ir skubus reglamentavimas, kaip išvengti dirbožimo užteršimo ir e, kaip turėtų būti uh, dirbama, kokiu veiksmu turėtų būti ima, imamas e, dirbožėmio užteršimui panaikinti. Man atrodo, kad skubiai reikia dirbožėmio direktyvos ir e, jeigu aš suprantu, jeigu tą direktyvą turėtumėm galiojančią, tai padėtis Vengrijoje dabar galėtų būti kitokia. O galbūt kitai būtumėm galėję padėti Vengrijai spręsti šitą problemą, o galbūt netgi užkirsti ją kelią. Ačiū, Kritonai. Pane Blanko. Trumpai, jeigu norėtumėte atsakyti klausimus užduotus narių. Ačiū pirmininkė. Su pirma, norėčiau aptarti klausimą to pavojingumo raudonojo šlamo. Porą gerbiamų narių kėlė tą klausimą. Na, taip pat norėčiau paliesti klausimą, kodėl e, ši medžiaga nepriskirta prie pavojingų medžiagų. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad e, e, žalingų medžiagų tvarkymo direktyva taikoma šito, šito atveju ir pagal informaciją gautą iš Vengrijos valdžios, Vengrija nemano, kad ši direktyva būtų taikoma. Ir mes e, nagrinėsime šitą klausimą jau per sutikimą Vengrijoje. Jau e, perdavėme šitą argumentą Vengrijos valdžiai. Tai pirmojų klausimų dėl klasifikavimo. Preliminarus svarbus klausimas yra toks. Valstybės narės neprivalo uh, raudonojo šlamo klasifikuoti kaip nepavojingos medžiagos. Pagal sąrašą yra dvi galimybės tokios klasifikacijos ir valstybės narės privalo nustatyti pagal atliekos sudėti, ar šios atliekos turi būti priskirtos pavojingoms ar nepavojingoms atliekoms. Ir jei pavojingų medžiagų yra raudonajame šlame, ir tai viršė nustatytą ribą, ribą tai tuomet raudonasis šlamas turi būti klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga. Saraš, sąraše medžiagų yra parašyta, kad dirgliosios medžiagos ir e, pH tai turi būti atsižvelgiama klasifikuojant medžiagas. Tad tiek dėl klasifikavimo pagal techninę informaciją gautą iš Vengrijos valdžios. Uh, Ir kas ryškėja iš mūsų preliminarios analizės, kad e, atliekos raudonajam šlame yra pavojingos. Vis dėlto turiu pasakyti, kad e, informacijos gavome labai daug, ji labai techninio pobūdžio, tad e, nereikėtų šio vertinimo laikyti galutiniu. Mes jums pranešime galutinį savo vertinimą, preliminarus vertinimas, tai yra toks, kad tos atlikos turėjo būti klasifikuojamos kaip pavojingos, o to nebuvo padaryta. Įrenginis veikia pagal leidimą APPC, išduota šeštaisiais metais, tačiau e, tame PPC leidime atlikos nebuvo laikomos e, pavojingomis ir kol kas e, komisija mano ir taip yra pagal dabartinę mūsų analizės būklę ir komisijos e, nuomonė nepasikeitusi, kad turime išsamius teisės aktus, kurie taikini šiuo atveju. Uh, E, klausimas yra toks, ar tinkamai taikytos nuostatos ar ne, tačiau tai nepakeis klausimo. Tai e, kol kas Todėl uh, ne, nemanome, uh, kad tai duotų pridinės vertės atliekamam vertinimui. Dabar dėl klausimo, dėl panašių uh, objektų Europoje. Šešiose valstybėse narėse e, kasami boksitai išgauname 2,2 e, milijonai tonų boksitų, taip pirmųjų metų duomenys vis dėlto yra 9, 9 e, aliuminio gamyklos, kur perdirbamas yra importuotas arba vietoje iškastas boksitas. Uh, Ir vienas iš devinių objektų yra Vengrijoje, kur vyko ta nelaimė, tačiau uh, kitos perdimo gamyklos yra Prancūzijoje, Graikijoje, Airijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Ispanijoje. Yra viešai prieinami uh, dokumentai geriausių turimų technologijų skirti uh, kasybai ir Tie, tie dokumentai taip pat taikomi yra ir aliuminio pramonėje, tai gali, galima laisvai susirasti tuos dokumentus. Taip pat klausėte apie tolesnės patikras. Jei pažvelgtumėm apie pramoninės taršos direktyvą, dėl kurios susitarta bendro sprendimo procedūra praeitą vasarą, ta direktyva patvirtinta visai nesenai, tai patikros reikalavimai buvo sustiprinti, siekiant užtikrinti, kad operatoriai laikytųsi teisės aktų reikalavimų ir ši direktyva yra taikoma ir tokiems renginiams. Tai čia, aišku, pasikli, pasikliauname uh, tuo, kad uh, valdžia bus atsakinga ir vykdės patikras tokiuose objektuose, kad uh, tokios nelaimės nepasikartotų. Manau, atsakiau visus užduotus klausimus. Ačiū uždėmės ir žinoma, mes jums pranešime galutinio informacijos vertinimo rezultatus. Kaip sakiau, preliminarus e, rezultatai e, yra dabar ir juos kaip tik tai e, kokius turime ir pristačiau. Dėkui. Pour ces précisions, euh, c'est un sujet qui est évidemment très important. Euh, et euh, nous avons besoin de, de comprendre comment s'applique la législation. Dėkoju. Euh, manau, kad mes turime suvokti, kaip yra te, taikomi teisės aktai, o jeigu jie yra taikomi, tai tuomet reikia taip pat ir pripažinti, kad kartais gali atsirasti tokia kritinė situacija, kaip atsitiko Vengrijoje toliau. Kitas mūsų darbo tvarkės kunklas, e, punktas Europos aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimas. Norėčiau suteikti žodį poniai Piebučelį, kuri iš pradžių uh, E, pasisakys apie sąlygas, kaip yra taikomi aplinkos apsaugos teisės aktai, o vėliau mes užduosime e, jai įvairius klausimus. Kalbėsime apie krizės ir kitas pasiekmes ir ponia Bučela vėliau atsakys į mūsų klausimus. Vakar jau išnagrinėjome septintąjį klausimą. Merci beaucoup, Madame la Présidente. So, thank you, first of all, for giving the Commission the opportunity to present. Ačiū už galimybę suteiktą komisijai bendrais bruožais pristatyti, kaip uh, E, gyvendinami ES aplinkos saugos teisės aktai. Visų pirma, pateiksiu naujausią informaciją apie poslinkius e, pažeidimo srityje ir pristatysiu e, veiksmus, kurios komisija gyvendina, kad padėtų gyvendinti nacionalinius tikslus įgyvendinant uh, ES aplinkosaugos teisės aktus. Komisija taiko e, didesnio e, skaidrumo e, politiką, nagrinėjant pažeidimo bylas ir komisija nesenai paskelbusi yra nuomonė dėl to. Nuo, nuo vasaros aplinkosaugos srityje esame paskelbę daugiau negu 30 pranešimų spaudai. Uh, Ir tai jums e, kalba turbūt apie apimtį tų sprendimų, kurios yra priemus komisija šioje srityje. Su sprendimais galima susipažinti Europos svetainėje. Tačiau e, manyčiau, kad būtų naudinga atkreipti jūsų dėmesį į kai kuriuos iš svarbiausių sprendimų pagal sektorius atliekų e, srityje. Primta nemažai sprendimų spalį komisija nusprendė paduoti Italiją į teismą. Tai daroma jau antrą kartą dėl to, kad Italija neįgyvendina 2004 e, metų sprendimo dėl kelių savartynų e, valymo, e, savartynų netoli Milano. Komisija kreipėsi į teismą prašydama skirti didelės baudas vienos dienos bauda būtų 2450 eurų, o bendra suma būtų daugiau negu 50 milijonų eurų. Pagal 260 straipsnį įspėjimo raštas nusiųstas ir Graikija dėl to, kad jie nepakankamai įgyvendina 2004 metų teismo sprendimą dėl kelių šimtų nelegalių savartynų. Kaip pastebėjote, abiem atvejais e, situacija tikrai neramina, kadangi teismo sprendimai priimti e, prieš šešis metus Italijos atveju ir prieš penkerius metus Graikijos atveju. Gamtos sektorija svarbiausia byla buvo pagal 206 e, straipsnį, tai Maltai kila byla dėl pavasarinės medžioklės, komisija pateikė oficialų e, įspėjimą, kadangi pagal teisės aktus numatyta galimybė sumedžioti 5000 e, e, paukščių ir laikoma, kad tos teisės nuostatos netitinka proporcingumo kriterijus patvirtinto ETT e primtame sprendime praeitą rugsėjį. Be to, e, kai kurios valstybės nepakankamai gyvendina upių valdymo e, planus. Iš viso mm, paskelbta 10 nuomonių. Be to, pagal 260 e, straipsnį pirmasis įspėjimas yra pateiktas Luksemburgui dėl ankstesnių teismo sprendimo nesilaikymo, dėl nuotekų valymo kai kuriuose miestų vietovėse. Be to, kai kurios valstybės narės nesilaiko ribinių verčių e, taikomo kietosiom dalelėm 10. Oficialus įspėjimas taip pat nusiųstas Ispanijai ir Portugalijai dėl to, kad nevykdomas teismo sprendimas, dėl e, to, kad kai kuriuose objektuose nėra varinių planų, kaip reikalaujama pagal Seveso direktyvą. Ir šis, šis klausimas buvo užduotas joms ir atkreiptas dėmesys į tai, jog reikia varinių planų šiame sektoriuje. Teismas taip pat priėmė na, svarbių sprendimų. E, nuo, nuo vasaros vienu atveju buvo pasmerkta Austrija už tai, kad nepakankamai yra nustatomos saugomos paukščių uh, teritorijos pagal e, paukščių direktyvą, bet to Slovenija nepakankamai laikosi reikalavimo išduoti integruotus aplinkos saugos e, leidimus e, tam tikriems veikiantiems pramoniniams objektams. Tai rodo darbo intensyvumą ir poreikį tęsti darbą teisiškai įgyvendinti teisės aktus e, komisijos lygmenių, nes komisija yra sutarčių sergėtoje. Vis dėlto turėtume nepamiršti, kad komisija negali būti laikoma visuotinė ES aplinkosaugos teisės aktų įgyvendėtoje. komunikate akcentuojame poreikį susitelkti į teisės akto gyvenimo veiksmus taip, kad ES lygmenių būtų pasiekta pridinės vertės, be to nacionalinių, regioninių ir vietos lygmenimis 27 valstybių narių valdžios institucijos e, yra e, visų pirma atsakingos už ES aplinkosaugos teisės aktų gyvendinimą. Ir jei nacionalinės kompetitingos institucijos netinkamai vykdo šitą funkciją, nacionaliniai teisėjai, kurie taip pat yra Europos e, Sąjungos e, teisės teisėjai, turėtų atlikti savo vaidmenį. E, vis dėlto kalbant apie konkrečius atvejus, kai netinkamai buvo taikomi ES aplinkos saugos teisės aktai, e, tai buvo galima efektyviau spręsti nacionaliniu lygmeniu, o ne ES lygmeniu. Dėl to e, vis daugiau pasikliaujame nacionalinių teismų teisėjais siekiant įgyventi ES teisės aktus. Nacionalinių teismų teisėjai turi plačius e, tyrimo įgaliojimus, jie gali pri, priimti e, draudžiam, draudžiamasias e, priemonės ir prireikus gali teikti prejudicinius klausimus ETT Luksemburgė. Be to nacionalinių teismų teismai ir aukštos kvalifikacijos teisėjai yra visiškai nepriklausomi. Uh, Tai yra garantuojama visose valstybėse narėse, jų konstitucija. Ir atsižvelgdama į tokį e, požiūrį, komisija e, paprastai e, nekelia nekelia bylų dėl pažeidimų, jei atitinkamos bylos yra nagrinėjimas nacionaliniuose teismuose. Ir ši galimybė visai nesenai buvo pristatyta, tai buvo rugsėjai, kai e, buvo pristatytas 20, e, kai, kai buvo paskelbta ir patvirtinta 27 komisijos ataskaita dėl ES aplinkosaugos teisės įgyvendinimo. Ir kartu buvo pranešta, kad komisija nekels e, lygiai grečiai bylų kai yra vykdoma peržiūra. Tokio mechanizmo reikia aplinkosauginės atsakomybė, atsakomybės direktyvos atveju, poveikio aplinkai direktyvos atveju ir pramoninių įrenginių direktyvos atveju. Mes iš tiesų <clears throat> pastarųjų metų labai daug dėmesio kreipiama į tai, kaip įgyvendinami teisės aktai aplinkosaugos srityje ir bandome užtikrinti sklandų bendradarbiavimą tarp komisijos ir nacionalinių teismų. Europ, Eurojustas padeda stiprinti aplinkosauginių aktų įgyvendinimą bendradarbiavimas su nacionaliniais teismais yra skatinamas ir per tam tikrų asociacijų darbą. Tai yra Europos teisėjų administracinė asociacija, yra ir kitų organizacijų ir neseniai mes pradėjome gyvendinti bendradarbiavimo su nacionaliniais teismais programą aplinkosaugos srityje organizuojami mokymo kursai, seminarai, kurių metu aiškiname, kokios yra pagrindinės ES aplinkosaugos ryties teisės aktų ypatybės, ypač geriamo vandens ir atliekų srityje. Be to, labai svarbu, kad būtų ir tinkamas formas, kurio ribose būtų galima keistis tarp nacionalinių teismų gerąją patirtimi. Organizavome konferenciją dėl ES teisės aktų įgyvendinimo teisėjams bei prokurorams. Toje konferencijoje dalyvavo per 150 Ispanijos ir Portugalijos teisėjų bei prokurorų konferencija vyko Sevilijoje prieš keletą dienų. Dar viena panaši konferencija bus surinkta Italijoje kitais metais. Ir joje dalyvaus teisėjai bei prokurorai iš Italijos ir Rumunijos. Mes visą laiką skiriame labai didelį dėmesį, kaip valstybės narės įgyvena Arhuso konvencijos nuostatas dėl teisingumo principo taikymo aplinkosaugos srityje, nes tarybos lygių vis dar blokuojamos papildomos mūsų pastangos. Yra jau keletas atvejų, kai ES aplinkosaugos teisėje įtraukta prieiga prie teisingumo ir teisė pasinaudotojų teisingumu. Tai yra padaryta pramoninių įrenginių direktyvos atveju ir baudžiamosios atsakomybės aplinkos saugos srityje nustatymo direktyvoje. Vienaip ar kitaip, šis aspektas išlieka komisijos prioritetinių uždavinių. Ir galiausiai galiu pasakyti, kad visos tos iniciatyvos, kurių mes imamės skirtos tam, kad nacionaliniu lygiu būtų kuo geriau įgyvendinami aplinkosaugos aktai. Europos Sąjunga sudaro daugia pakopę valdymo sąrangą kuri yra tiek europinė, tiek nacionalinė. Ir labai svarbu vaidmenį vaidina nacionaliniai teismai, nes per juos įmanoma patobulinti ir pagerinti aplinkosauginių teisės aktų nuostatų bei atitinkamų taisyklių įgyvendinimą valstybėse narėse. Tiek iš mūsų pusės, ponė pirmininkė. Dėkoju už, tokią, išsa, to, už tokį išsamų pristatymą. Dabar nagrinėsime klausimus ketvirtą, nuo ketvirtą, ketvirtą ir dvyliktą. Čia kalbėsime apie atliekų tvarkymą ir apie krizę susijusią su atliekų tvarkymu. Todėl norėčiau jūsų paprašyti, kad jūs e, atsakytumėte į tuos klausimus, o paskui kolegos pakomentuos. Dėl atliekų Šių metų kovo ketvirtą dieną Europos teisingumo teismas nustatė, kad Italija pažeidė ES teisės aktus, nes kampanijos rajon, regione nesukūrė reikalingo įrenginių tinklo, kuris užtikrintų, kad komunalinės atlikos būtų šalinamos, nekeliant pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Taip pas, Tai, ką aš dabar pasakiau, pasakyta teisingumo teismo sprendime. Tačiau Italija iki šiol nesijėmė reikalingų priemonių, kad būtų įgyvendintas teisingumo teismo sprendimas. Šių metų spalio 23 dieną Europos komisija paskelbė, kad dabartinė padėtis labai panaši į krizę, kuri kilo 2007 metais ir dėl kurios komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš keletą mėnesių prieš Italijos Respubliką. Pavojingos atlikos yra maišomos arba išmetamos kartu su organinėmis ar būtinėmis atliekomis, taip pažeidžiant e, pagrindų direktyvą dėl atliekų ir savartynų direktyvą. Komisija atsiprašo. Ir apskritai, ką galime pasakyti šiuo klausimu, yra tai, kad šiuo metu mes labai atidžiai stebime visą padėtį ir tas priemonas, kurių ėmėsi Italijos valdžios institucijos, kad įgyvendintų teisingumo teismo sprendimą. Po sprendimo paskelbimo vyko keletas susitikimų su regionės valdžios atstovais. Nusuntėme du laiškus Italijos vyriausybei. Galvojant apie tolesnį teismo sprendimo taikymą, lapkričio 22-23 dienomis lankėmis kampanijos regione vizito metu susitikome su regioninė valdžia, su regiono parlamento patarėjais aplinkos apsaugos klausimais. Lankėmės ir atliekų naikinimo vietose, bet tik vienas deginimo įrenginys veikia. Taip pat apsilankėme ir viename savartinė, kuriame šiuo metu yra apie 8 milijonus atliekų. 8 milijonus tonų atliekų. Taigi mes grįžę komisiją informavome apie padėtį ir informavome, kad teismo sprendime reikalaujamų sprendimų Italija nesėmė. O kokių reikia imtis sprendimų, kad būtų užtikrintas teisingumo teismo sprendimo įgyvendinimas. Pirmiausia, kampanijos regione skubos tvarka turi būti patvirtintas naujas atliekų valdymo planas. Komisijos galva, norint užkirsti kelią 2007 metų krizės pasikartojimu, o tada buvo didžiulė krizė, kuri pasikartojo 2008 metais, kai Neapolio gatvės buvo padengtos atliekomis, beje, Neapolio gatvėse ir šiandieną gausu atliekų. Taigi, reikia turėti aiškę atliekų surinkimo, rušiavimo, panaudojimo ir laidojimo planą. Ir tas planas turi šimtų procentų atitikti Europos Sąjungos reikalavimus aplinkos apsaugos srityje. Nebejotinai turi būti prioritetas tikiamas aiškiam atliekų kategorizavimui, klasifikavimui, nepamirštant, kad šių metų gruodžio pabaigoje šimtų procentų įsigalios visos atliekų tvarkymo direktyvos nuostatos ir prioritetas bus teikiamas atliekų mažinimui bei perdirbimui. Toliau. Naujų į atliekų tvarkymo gamikla Ir atitinkamas planas turi užtikrinti, kad visame regione ne tik surenkamos bus atliekos, bet taip pat ir rušiuojamos. Ypač tai svarbu Neapoliu ir Neapolio regionui, nes tokio plano dar iki šiol nėra. O toje teritorijoje gyvena 50 procentų kampanijos regiono gyventojų. Be to, atliekų valdymo planas turi numatyti pajėgumų tvarkymą ir saugų atliekų naikinimą per pagristą laikotarpį, nustatant aiškius skaičius, nes kai kuriuose savartynuose kampanijos regione susikūpė milijonai tonų <clears throat> atliekų iki 8 milijonų tonų atliekų ką patvirtino ir mūsų apsilankimas kampanijos regione praėjusią savaitę. Tuo apsilankimo metu regiono valdžia užtikrino mus, kad ji pateiks komisijai iki šių metų pabaigos naują atliekų tvarkymo planą ir iki kitų metų balandžio tas planas bus patvirtintas regiono lygių. Toks atliekų tvarkymo planas turi būti visa apimantis bei užtikrinantis procedūrų skaidrumą, kad būtų aišku, kas atsako už to plano įgyvendinimą. Jeigu tokio plano nebus, tai pirmiausia, kas nutiks? Pirmiausia, vėl kils ta pati krizė, kurią mes stebėjome 2007 metais. Kils pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Bet to. Jeigu tokio plano nebus, komisijai nebeliks nieko kito, kaip tik vėl kreiptis į teismą ir visai tikėtina, kad tokiu atveju teismas nustatys piniginės sankcijas, piniginės baudas. Todėl manome, kad iki šių metų pabaigos planas bus parengtas, o komisija stebės labai atidžiai to plano priemonių įgyvendinimą ir sprendimas dėl pasinaudojimo 260 straipsnė numatyta procedūra priklausys nuo to, kai bus laikomasi nustatytų laiko terminų ir taip pat nuo įgyvendinimo priemonių, kurios bus nurodytos atliekų valdymo plane. Dabar dėl pavojingų atliekų maišymo su būtinėmis organinėmis lygomis. Mes tiesioginių įrodymų neturime. O kalbant apie kontrolę, tai šiuo atveju kontrolė turi būti vykdoma nacionaliniu lygiu. Dėl klausimo apie tercinio savartyną ir neteisėtą jo vietą, galiu pasakyti, kad tas faktas, kad tercinijose vertynas yra nacionalinėme parke, savaime nepažeidžia tiesiogiai atliekų direktyvos nuostatos, nes atitinkamos nuostatos tiesiog nėra. O dėl kaltinimų, kad savartinės tvarkomas nesilaikant direktyvos reikalavimų, tai šiuo metu komisija renka informaciją papildomus pažeidimo procedūros, nes apskaitai pažydimo procedūra prieš kampanijos regioną jau pradėta. Jūs žinote, kad ten yra keletas problemų susijusių su atliekų tvarkymu ir komisija yra įsitikinusi, kad visos tos problemos atsirado dėl to, kad buvo įgyvendinamas per pastaruosius metus netinkamai parengtas atliekų tvarkymo planas. Todėl mes, vykdydami procedūras, nuo pat pradžių didžiausią dėmesį teikiame būtinių atliekų tvarkymui ir būtent dėl to Teisingumo teismas savo sprendime atskirai pažymėjo, jog Italija privalo kaip galima greičiau parengti ir pradėti gyvendinti atliekų tvarkymo planą. Man atrodo, kad aš tokiu būdu jums esu išsamei pristačius, išsamei pristačiau dabartinę padėtį kampanijos regione. Dėkoju. Prieš pradedant diskusiją norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mūsų posėdė lankosi Sky TV, tai yra Italijos privati televizija, tai, tai lankosi šios televizijos filmavimo grupė. Todėl norėčiau paklausti, ar kas nors tam prieštarauja, kad bus filmuojamas mūsų posėdis, kadangi matau, kad prieštaravimų nėra. Uh, tai tuomet norėčiau pasveikinti ponę Ramatsonį kaip peticijų komiteto pirmininkę. Iš pradžių suteiksiu žodį jai, o paskui ponė Judit Merkis. Žodis ponė Evans. Neprašote žodžio? Po to judėt žodis. Pane Merkė. Ačiū pirmininkė, ačiū už pateiktus patikslinimus. Praeitą gegužę peticijų komiteto delegacija vyko į kampaniją. Dangi iš regionų buvo daug besikreipusių e, gyventojų, klausiusių apie galimą pavojų kampanijos gyventojams. Uh, apsilankėme savartynuose ir deginimo įrenginėje, matėme šiukšlių kalnus, matėme nelegalius savartynus. Ką pastebėjom ir ką girdėjom, kad e, anksčiau yra buvę planų ir gal ir neblogų, bet uh, Visa problema kampanijos yra įgyvendimas ir jūs nekartą, giminiai, e, nekartą minėjote, kad, e, kad viskas remiasi įgyvendinimą stebite situaciją, kalbėjote apie e, procedūrą pagal 260 straipsnį, kalbėjote apie, apie tai, kad sprendimas pradėti procedūrą priklauso nuo plano turinio. Tai reiškia nuo plano kokybės, plano terminų ir gyvenimo. Ir e, sakėte, e, nustatyti terminai. Kokie tai e, term, terminai? Ar tai kovo ketvirta nustatyta teismo sprendimi, ar, kam, ar tai terminas iš kampanijos plano, ar tai yra jūsų kažkoks terminas nustatytas? Jeigu jūs sakote, kad uh, gyvenimas apima kontrolę įvairių dalykų, pavojingų atliekų tvarkymo, būtinių atliekų tvarkymą apima, bet kontrolė yra nacionalinė. Tai aišku, reikia uh, duomenų, pagal kuriuos būtų nustatyta, ar direktyva tinkamai gyvendama. Tai kaip tai, tie du dalykai siesi? Kaip jūs stebėsite, ar direktyva tinkamai gyvendama? Ir, uh, kai e, kontrolė yra nacionalinių valdžios institucijų rankose. Tai, e, tai keltų aišku nerimą ir e, be to dar čia sakote, kad vien tas faktas, kad savartynas yra nacionaliniam parke, ne, nepažeidžia savartynų direktyvos. Ir man atrodo, kad tai yra didžiulė spraga mūsų direktyvoje, kurią reikėtų štai, ištaisyti kaip įmanoma greičiau. Uh, ir uh, e, imsios veiksmų parlamente, pateiksime jums prašymą, kada tai sureaguotumėt. Ir pabaigai, komisijos narys Patočnikas, kiek girdėjau, lankysis regione. Girdėjau, kad jis nori pats susipažinti su situacija, jis vyks ten vasarį. Ar, ar iš tiesų jisai ketina susipažinti su situacija, ar jisai vyks į savartinus? Uh, Ar, ar tai daroma yra tiesiog, kad visas procesas būtų pasvartintas? Dėkui. Labą dieną. Dėkui. Toliau žodis poniai Matsonė iš peticijų komiteto. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti, kad suteikėte žodį, nors nesu šio komiteto narė. Bet čia mes nagrinėjame klausimą, kuriame, kuris yra susijęs ne tik su mano kilmės regionu, su mano kilmės šalimi, tai yra Italija, bet ponė Merkis jau paminėjo, kad mes šį klausimą nagrinėjome ir peticijų komitete. Todėl visų pirma norėčiau pasakyti, kad aš na, esu labai dėkinga komisijai už tai, kad ji parodė dėmesį šiam klausimui ir už visas pastangas, kurių ji imasi, e, kad padėtų spręsti problemą iškilusią kampaniją. Iš tiesų, ši problema yra aktuali visai Italijai. Tai yra beveik tokia kasdieninė situacija. Ir šiuo metu tai tikrai išaugo į didelę problemą e, viename regione. Pone Bučelo e, komandiruotės metu taip pat matė, kokia yra situacija, ji lankėsi Neapolio mieste ir turėjo galimybę pamatyti, kad atliekos šiukšlės iki šiol guli gatvėse ir ne, nėra jokio atliekų valdymo plano. Tai iš tiesų yra tiesa ir galima tik pasidžiaugti, kad Europa atkreipė dėmesį į mūsų regioną ir kad ji atidžiai stebi tą regioną nes visi įrenginiai, kurie yra reikalingi atliekų valdymui ir atliekų tvarkymui, visos institucijos, kurios yra su tuo susijusios, yra raginamos kiek įmanoma greičiau veikti Italijoje. Taip pat norėčiau paminėti, kad įvyko du klausimai ir kartu su kitais kolegomis aš išgirdau, kas yra atsakingas už aplinkosaugos problemas kampanijos regione. Taip pat mes susitikome su naujai išrinktų kampanijos regiono prezidentu ir e, tos e, mūsų komandiruotės metu su mumis regione lankėsi ir atitinkami komisijos regionų generalinio direktorato atstovai. Pone Bučelo atkreipė dėmesį į tvarkaraštį. Tai yra labai svarbu, kad lais, laiku būtų parengtas atliekų tvarkymo planas ir kad jis per artimiausius tris mėnesius būtų įgyvendinamas. Regiono vadovybė pažadėjo parengti tokį planą ir laikytis to, ką čia išvardino ponia Bučelo aplinkosaugos generalinis direktoratas e, pabrėžia tokius, tokius svarbius dalykus kaip atliekų rušiavimas, atliekų perdirbimas, atliekų pakartotinis panaudojimas. Tai yra svarbios nuostatos, bet yra labai svarbu, kad jos būtų įgyvendinamos. Čia yra svarbu, kad būtų laikomas ne tik tam tikrų terminų, bet kad būtų parengtas atitinkamo turio, turinio atliekų valdymo ta, e, planas. Ir ta, ta mums pažadėjo peticijų komitete. Pone Merkis buvo delegacijos vadovė, kuomet mes vykome į atitinkamą regioną. Ta, tai delegacijai vadovavo peticijų komitetas. Ir norėčiau dar kai ką patikslinti dėl terminų. Čia buvo kalbama apie privalomus terminus tai yra nuo 12 iki 24 mėnesių yra skiriama sprendimo įgyvendinimui. Per tą laiką turi būti parengtas atliekų valdymo planas, kaip reikalavo, pareikalavo teisingumo teismas. Teisingumo teismas e, pasmerkė Italiją už tai, kad ji neturi atliekų valdymo plano. Kita vertus, reikia taip pat e, laikytis atitinkamų Europos teisės aktų ir atliekų tvarkymo planą parengti būtent pagal tų teisės aktų nuostatas. Man tai yra labai svarbus aspektas. Ir šiame kontekste taip pat norėjau užduoti klausimą, tačiau atrodo, kad e, jį jau uždavė e, ponė Merkis. Ji klausė dėl procedūrų numatytų 260 straipsnyje iš tiesų, kai spauda informavo apie e, problemas e, kampanijoje, tai tuomet atrodė, kad e, visų dėmesys krypsta tik į tai, kad kampanijos regionas, kad jam iškelta pažeidimo nagrinėjimo procedūra. Tačiau yra svarbu pabrėžti, kad E, jeigu atliekų tvarkymo planas nebus patvirtintas ir gyvendintas per artimiausius tris mėnesius, tai e, reikia imtis atitinkamų procedūrų. O šiaip aš norėčiau pritarti kolegijai Merkis dėl. Dėl nuostabos, dėl e, savartino nacionalinėme parke ir kad tai neprieštarauja direktyvai. Pastaruoju metu e, visi piktinosi dėl to, kad e, šis e, šis savartinas prieštarauja direktyvos nuostatoms, bet štai staiga mes girdime, kad neprieštarauja tai e, direktyvai. Iš tiesų, tam tikra prasme, tai yra teigiamas dalykas, nes, mane, nes aš matau, kad Italija teisingai įgyvendina atliekų direktyvą. Tačiau kita vertus yra labai svarbu, kad komisija ir ateityje e, stebėtų panašias situacijas. Mes turime teisės aktus reglamentuojančius aplinkos saugos rytį ir yra atitinkamos. E, gamtos apsaugos zonos, tam yra taikomos ypatingos nuostatos ir todėl man yra keista, kad nėra užkertamas kelias savartynų atsiradimui e, būtent nacionaliniuose parkuose ir tose zonose, kur yra sau, kurios yra saugojamos. Baigdama norėčiau pasakyti, kad aš esu pasirengusi bendradarbiauti su komisija, kad kiek įmanoma greičiau būtų parengtas atitinkamas komunikatas. Taip pat yra labai svarbu palaikyti ryšį su vietos institucijomis, kad tos vietos institucijos vykdytų savo užduotis ir kad atliktų tą atitinkamų laiku. Dėkoju. Innymi kolejnym mówcą będzie pan Crescencio Rivellini, do głosu zapisali się ponadto pan Vittorio Prodi. Ačiū toliau. Panas Rivelini, panas Prodi, Arsenis, Andrusė. Bet noriu paprašyti kalbėti trumpai, nes iki pietų dar turime apsvarstyti porą klausimų. Rodis, ponai Rivelį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu ne tik kaip Europos parlamento narys, bet kaip ir šio kenčiančio regiono atstovas. Gerai, kad į šį regioną atkreipė dėmesį Europos komisija, Europos parlamentas. Iš tiesų ten susidarė dramatiška situacija. Čia galėčiau pritarti tik E, komisijos nariui, kuris reikalauja, kad iki šių metų pabaigos būtų parengtas atitinkamas planas ir kad jis būtų kiek įmanoma greičiau įgyvendinamas dėl e, atitinkamų baudų e, kurias turėtų sumokėti kampanijos regionas. Iš tiesų tikrai absurdiška situacija, kai 2010 metais iškyla tokios dramatiškos problemos. Aš suprantu komisiją ir jos vykdomas užduotis. Aš taip pat suprantu, kad jūs save laikote tam tikrą prasme teisėjų, kuris gali pasmerkti biurokratinės institucijas. E, tačiau norėčiau jūsų paklausti, kas pasipelnė iš to E, kad Neapolio gatvėse mėtosi šiukšlės. Pavyzdžiui, kiek uždirbo Vokietija, bet apie tai niekas nekalba. Todėl esminis klausimas yra, kaip mes galime išspręsti šią problemą. Mes esame ES e, nariai ir ES mes turime padėti tiems, kuriems iškyla sunkumai. Negalima visų klausimų spręsti tik biurokratiškai, e, taikant kažkokias nuostatas, primant naujas nuostatas dėl baudų. Mes turime dar kartą visi kartu pamastyti E, kaip galėtume išspręsti tą krizę, nes kampanija yra Europos regionas. Aš išklausiau regionų komitet. Aš išklausiau to regiono prezidento, kuris e, taip pat yra labai susirūpinę susidariusią padėtimi ir jisai, aišku, turi daryti viską, kad būtų laikomasi ponios Bučelo nurodytų terminų. Taip pat norėčiau užduoti klausimą, ar yra Ar yra galimybė e, to regiono piliečiams kreiptis į peticijų komitetą? Yra labai svarbu, kad rastumėme tai, kas yra kaltas dėl, ta, kas yra kaltas sus, dėl susidariusios situacijos, nes šiuo metu kenčia tik tai paprasti gyventojai. Todėl norėčiau paklausti komisijos atstovės, ar ji yra pasirengusi galvoti ne tik apie baudas, bet pavyzdžiui pagalvoti ir apie tai, kaip būtų galima padėti kampanijos regionui. Ar turite panašių pa planų? Toliau norėčiau pati patikslinti, kad jūs patikslintumėte tai, ką sakėte savo kalbos pradžioje. Jūs sakėte, kad Italija nubaudė, tai, turėtų nubausti teisingumo teismas, ji turėtų mokėti. mokėti atitinkamo dydžio baudą kasdieną. Tačiau norėčiau paklausti, ar dar egzistuoja toks dalykas kaip europinis solidarumas.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 Tai, kas darosi Italijoje, yra baisu, bet turime žvelgti faktams į akis. Pabuskime, e, tai yra baisu, padėtis labai rimta. Kitose Italijos vietose tie patys dalykai tinkamai daromi yra, viskas vyksta sklandžiai pavyzdžiui, Bolonijos sritis. Buvo statoma infrastruktūra atliekų surinkimui, šalinimui, deginimo renginys, trys pagalbiniai renginiai buvo pastatyti, tai iš tiesų Italijoje yra išteklių tokiem tikslam. Ir manau, kad čia turime numatyti priemonės, kurios užtikrintų taip trūkstamą solidarumą. Ir tik tokiu e, būdu bus galima veiksmingai spręsti šitą problemą. Tad e, norėčiau patikinti, išteklių yra. Žinau, kolegoms sunku apskritai patikėti, kad susiklostė tokia padėtis. Tačiau šalis privalo rasti išteklių ir rasti sprendimą ir jį finansuoti. Taip, yra ir organizuotas nusikalstamumas, e, ir nusikalteliai nemiega, ir tai yra pats didžiausias klaustukas. Ačiū ponui Prodi. Krito Narsenis. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paklausti komisijos, ar tas nacionalinis parkas priklauso Natūra 2000 tikslai. Ar galėtumėt e, atsakyti šitą klausimą, o po to pateiksiu kitą klausimą, kuris su tuo susijęs. Ar turite informaciją apie tai? Mano turima informacija dalis Vezuvijaus Italijos nacionalinio parko yra Natūra 2000 tinklo dalis. Tačiau Savartynas Tercinio yra prie ribos nacionalinio parko ir aš nežinau, ar ta dalis priklauso Natūra 2000 e, tinklui, aš esu tikra, kad nepriklauso. Beje. Ačiū. Tai, kai suprantu iš atsakymo, tokie savartynai leidžiami Natūra 2000 vietovėse. Ir jeigu taip yra, tai iš tiesų klausimas labai rimtas tuomet mes turėtumėm e, pasižiūrėti, kokia pavojinga veikla yra vykdoma biologinės e, svarbos turinčiose vietovėse. Ir jeigu iš tiesų taip yra, norėčiau prisidėti prie tų kolegų, kurie išsakė nerimą šio klausimo. Ačiū. Olesterosai. Klausimas dėl atliekų krizės kampanijoje nėra naujas, tai vis nėra nauja problema Italijoje. Uh, Čia mes matome, kaip nesusitvarko su situacija vietos institucijos, kokios neveiklios jos yra, jos nesugeba tvarkyti atliekų ir kiti regionai e, turi perimti jų problemų sprendimą. Panaši situacija buvo Lombarda ir kitose regionuose susidariusi. Iš tiesų, na, Neapolio gyventojai ne tik jie kenčia, kenčia tie, kur, tie Italijos regionai, kurie, spe, kurie turės perimti e, kampanijos regiono atliekų tvarkymą, nes tame regione net nerušiuojamos atliekos yra. Taigi, jeigu dabar mes susidurėme su tokia nepaprasta padėtimi ir e, su tokiomis situacijomis, tai iš tiesų tai yra baisi problema, baisi dėl to, kad baisi dar ir dėl to, kad savartynas yra nacionalinėme parke. Todėl yra labai svarbu reikalauti, kad regionai rušiuotų atliekas, kad jie laikytųsi atitinkamų planų, statytų atitinkamus įrenginius. Ir jeigu jie to nedaro, tai tuomet komisija turėtų išsireikalauti iš jų baudas. Todėl aš norėčiau, kad tą baudą mokėtų ne visi Italijos piliečiai, o būtent tas regionas tas regionas, kuris nesugebėjo sutvarkyti savo atliekų, kuris nerušiuoja atliekų, nes visoje Italijoje jau 20 metų yra rušiuojamos atliekos, šitas regionas to nedaro ir dabar e, vėl visa Italija turi spręsti jo problemas. Mes e, nesidžiaugiame dėl tokios situacijos, jau norėčiau, kad komisija padarytų viską, kad planas būtų įgyvendinamas, reikia daryti stiprų spaudimą e, kampanijos regionui, kad jis pagaliau suvoktų, kad jis turi taip pat laikytis planų, kitaip mokės finansinės baudas ir tą turėtų mokėti būtent vietos institucijos. Ačiū ponui Rusiai. Toliau žodis, ačiū Marija. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad reikia mums <clears throat> elgtis objektyviai. Susidarė situacija, kuri kelia grėsmę bent jau daliai, dalies žmonių sveikatai. Ir Šiuo atveju mes kalbame apie sritį, kuriai nustatyti kai kurie aplinkosaugos požiūrių aiškus apribojimai. Nemanau, kad be aplinkosaugos tikslų šiuo atveju nereikėtų galvoti apie kitus tikslus. Neturime pamiršti, kad metų metais sunkvežimiai iš šiaurės Italijos gabeno įvairias Europos dalis atlikas, įskaitant ir pavojingas atlikas. Ir tuos savartynus tvarko komora, Italijos mafija. Ir į Italiją buvo vežamas didelis atliekų kiekis. Todėl tai yra ne tik Italijos, bet taip pat ir Europos problema. Komisija labai teisingai kalbėjo ir jos minėti klausimai turi būti keliami, mes su to sutinkame, tačiau nepakanka vien pasitikėti duotais pažadais. Mūsų ministras pirmininkas yra pažadėjęs, kad ta problema bus išspręsta per keletą mėnesių, paskui per keletą savaičių, paskui per keletą dienų, bet apskritai jam labiausiai rūpi jo prašmatnus ir triukšmingi vakarėliai o ne rimtos priemonės. Ir jam nebelieka laiko galvoti apie Italijos piliečių problemas. Todėl komisija turi elgtis labai ryštingai, įsikišti visą šitą reikalą ir užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos rekomenduojamos priemonės. Ačiū. Toliau. Prieš suteikdamas žodį komisijai dar ponas Renvilinį. Vieną minutę, ponia pirmininkė, aš noriu kalbėti. Tikiuosi, neprieštarausite. Noriu tik atkreipti dėmesį, kad kampanijos regiono valdžia buvo išrinkta prieš šešis mėnesius. Ir reikia labai aiškiai nustatyti, kas yra atsakingas, ne dabartinė regioninė valdžia. Be to, manau, kad jie yra vienai per kitaip susiję su pono Bučelį ir su komisija. Ir kad ponia Bučelį gerai žino, kas su kuo susiję. Manau, kad faktiškai baudas turi mokėti visi, skaitant ir tas įmonės, kurios kampaniją pavertė savo atliekų servertynų. Reikia aiškiai elgtis. Ir jeigu mes visi kartu nesugebėsime surasti sprendimo, tai tada neverta nekalbėti apie mūsų bendryje ir bendras pastangas. Ačiū. Dabar žodis komisijos. Atstovai poniai Bučeliai. Ačiū, ponė pirmininkė, kadangi dauguma kalbančiųjų kalbėjo italų kalba, tai aš gal irgi atsakysiu itališkai. Atsiprašau pono Arsenės, bet manau, kad jam bus verčiama. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad savo atsakymuose aš apsiribosiu tuo, tais klausimais, kurie buvo pateikti ir atsakysiu komisijos kompetencijos ribose. kolegai Markus. Ir tikiu, kad jį mano atsakymas pasieks, nes jis uždavė konkretų klausimą. Nes jį uždavė konkretų klausimą. Tam, kad būtų tinkamai vertinama 260 straipsnio procedūra komisija turi laukti, kol bus pateiktas atliekų tvarkymo planas. Ir manęs klausė apie galutinį terminą, bet aš norėčiau sužinoti, ką, klaus, ką ponė turėjo galvoje sakydama data, galutinė data, nes atsakymas priklauso nuo to. Bet to Teisingumo teismas savo sprendime nurodė, kad planas turi būti nedelsiant įgyvendintas, bet per pagristą laikotarpį. Tai reiškia, kad šiuo atveju, kad teisingumo teismo sprendimo vykdymą ir sprendimą kaip po tokį sudaro trys etapai. Pirmiausia, plano prieimimas, o tame plane turi būti visi numatyti reikalingi elementai, skaitant ir plano įgyvendinimą. Taigi, toliau veiks plano įgyvendinimas ir susidariusių šiukšlių šalinimas. Bus numatytas tam tikras tvarkaraštis, nes visiškai akivaizdu, kad norint pašalinti 8 milijonus tonų atliekų, prireiks ne kelių dienų. Taigi terminas matyt bus apie metus. Ir tai 12 mėnesių. Ir tai turėtų atitikti e, Teisingumo teismo sprendimo nuostatą kaip galima greičiau. Mes iš savo pusės ketiname, ketiname didžiai stebėti, kaip bus sprendžiama atliekų problema. Būtų gerai, kad e, atlikus terciniuose vartinė nebebūtų toliau kaupiamos, nes tai yra arti nacionalinių parkų. Taip, atliekų direktyvoje nieko nepasakyta apie saugomas teritorijas, bet yra buveinių apsaugos teisės aktas ir aš manau, kad juo gal galima būtų pasinaudoti. Reikėtų pagal Natūra 2000 direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalį įvertinti, ar tercinio savartynas pažeidžia Natūra 2000 nuostatas. Nuo kitų metų kovo 4 dienos turės būti imamasi priemonių teisingumo teismo sprendimų įgyvendinti. Ir visos tos priemonės turės tenkinti reikalavimus keliamus aplinkosaugos srityje. Ir šiuo atveju nereikia galvoti, kad turėtų būti apsiribuojama vien tik tai atliekų tvarkymo direktyva, nes yra ir kai kurių kitų aplinkosaugos ryties susijusių teisės aktų. Norėčiau atsakyti taip pat ir ir Velino pastabą dėl baudų. Pirma pastaba būtų, kad teisingumo teismas nustato ir tvirtina baudos dydį. O jei komisija antrą kartą kreipsis į teismą, tai tada ji gali pasiūlyti iš savo pusės galima baudos dydį, tačiau teismas nėra įpareigotas vadovautis komisijos pasiūlymu ir veiks visiškai savarankiškai nustatydamas baudos dydį. Taigi taip pat pati valstybė narė turi priimti sprendimą, kaip bus mokamos baudos. Na ir man regis, aš atsakiau į visus klausimus, ponia pirmininkė. Ačiū. Dabar norėčiau pasveikinti iš Luar atvykusius 35 atstovus. Ir pasakyti, kad jeigu jiems kiltų klausimų dėl aplinkos saugos teisės aktų gyvendinimo, tai mes dar turime šiek tiek laiko aptarti Sandrin užduotą klausimą Sandrin Baljeu dėl biologinės įvairovės. Bet ponios Sandrin nematau salėje. Todėl galima pereiti prie kito klausimo. Pone Karin Kalenbach, kuri taip pat pateikė žodinį klausimą, irgi jos nėra salėje. Pone Morkunaitė atstovauja Richardui Zeiber, kuris teikė klausimą dėl vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Pono Zeverso vardu pateiksiu tris klausimus. Pirmiausia, dėl vandens pagrindų direktyvos, kuri numato, kad valstybės turi paskelbti upių baseinų valdymo planus. Ir klausimas būtų, kokios valstybės laikų paskelbė apie tuos planus ir kiek upių baseinų valdymo planų jau paskelbta ir ar jie atitinka vandens pagrindų direktyvoje nurodytas gairias. Kitas klausimas yra susijęs su cheminių medžiagų įregistravimo direktyva REACH ir norime paklausti, ko konkrečiai imtasi, kad kokia yra pakopoje dabartiniu metu cheminių medžiagų REACH reglamento įgyvendinimas ir ar komisija neižvelgia jokio poreikio plačiau pritaikyti REACH. Ir paskutinis klausimas yra susijęs su šeštaja aplinkosaugos programa, kuri numato pagrindinės aplinkosaugos prioritetinės sritis - klimato kaitos, gamtos, biologinės vairovės, aplinkos ir sveikatos, gamtinių išliekų ir atliekų sritise. Taigi klausimas būtų, ar sklandžiai yra įgyvendinama programa. Ir kaip ji jau įgyvendinta, kokiu mastu ji jau įgyvendinta. Ir turiu dar savo asmeninį klausimą. Komisija kalb, paminėjo Arhuso konvenciją ir visuomenės dalyvavimą. Norėčiau paklausti, ką komisija mano apie visuomenės dalyvavimą, atliekant visuomen, e, poveikio vertinimo analizės. Ar komisija į tai žiūri kaip į paprastą formalumą, ar tikrai kaip į veiksmingą priemonę. Dziękuję koleżance Morkunajte. Niestety nie będziemy mieli czasu na to, aby wszystkie te pytania mm, dzisiaj e, debatować. Ačiū. Deja, neturėsim šiandien laiko visiems šiam klausimam aptarti. Teks palaukti kito posėdžio. Bet e, galbūt komisija bent jau galėtų atsakyti į trečią klausimą dėl vandens pagrindų direktyvos. Julius Garsija. Ačiū pirmininkė. Čia būtų um, trys konkretus klausimai užduoti dėl vandens pagrindų direktyvos ir valdymo na, planų, up, grupių valdymo planų, kiek parengusios valstybės narės yra tokių planų, kiek paskelbusios ir buvo klausimas dėl planų atitikties vandens pagrindų direktyvai. Pirmojo klausimu 12 valstybių narių pagal vandens pagrindų direktyvą pranešė komisijai, kad upių valdymo planai e, buvo parengti iki 10 kovo 22 dienos. Tai Vokietija, Prancūzija, Latvija, Luksemburgas, Niderlandai, Austrija, Slovakija, Suomija, Švedija ir Junktinė karalystė. Dar keturios valstybės narės yra pranešusios apie upių baseinų valdymo planus pasibaigus terminui. Tai Estija, Vengrija, Airija ir Italija. Ir esame pradėję pažeidimo procedūrą. Likus 11 valstybių narių atžvilgių, kurios nėra įvykdžiusios šio e, įpareigojimo pagal vandens pagrindų direktyvą. Manau, svarbu paminėti, kad du iš šių atvejų, tai būtų bylos prieš Belgiją ir, Lat ir Lietuvą, yra e, susiję su um, daliniais trūkumais patvirtina Dūpių baseinų valdymo planus. Šios valstybės narės yra uh, E, pateikusios kai kuriuos upių baseinų valdymo planus, tačiau jie e, neapima visos jų teritorijos. Antroju klausimu. Kiek upių baseinų valdymo planų buvo paskelbta iki šiol? Esam gavę 110 upių baseinų valdymo planų. Tai reiškia, kad 66 dar trūksta, be to esam gavę kelis pranešimus apie tai, kad buvo patvirtinti tarptautiniai planai. Paskutiniojų klausimų dėl atitikties reikalavimams pagal vandens pagrindų direktyvą galiu pasakyti, kad jau pradėjome vertinti, ar planai, apie kuriuos pranešta, atitinka vandens pagrindų direktyvą, tačiau tas darbas tebe vyksta. Aišku, numatome dvišalių pagrindų kalbėti su valstybėmis narėmis 11-aisiais. Ir žinoma, jei bus nustatyta kad kai kurie planai netitinka vandens pagrindų direktyvos, bus pradėtos pažeidimo procedūros. Bet kokiu atveju komisija ketina skelbti ataskaitą, kuriuo vertinamas bendras vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimas, remiantis vertinimu upių baseino valdymo planų ir tokia ataskaita bus dalis plano 12 e, e, metų skirtų apsaugoti Europos vandenims. Dėkui. Chciałbym podziękować panu Julio García Burgues, który przez 8 lat. Noriu padėkoti komisijai, kad pateikė informacijos apie pažeidimus, kad atsišaukė ir sureagavo į tai, ko mes klausėme ir norėčiau palinkėti tolesnės sėkmės. Dabar dar noriu paklausti, ar komiteto nariai turi papildomų klausimų. O jeigu papildomų klausimų nėra, tai tada noriu pasakyti, kad likusius e, klausimus pateiksime ir svarstysime kartu su komisija kitą kartą. o mūsų svarstymas vyks sausio 24-25 dienomis.